Rusijos atžvilgių. Mūsų tikslas, aišku, būtų kažkada tas sankcijas panaikinti, tačiau tam e, Rusija turi žengti būtinus žingsnius. Ir e, tai tą tai gali padaryti pati Rusija. Reikia palaikyti e, dialogą Tačiau jeigu situacija paglobėt, pablogėtų, būtų būtina mums pasvarstyti e, tolesnės sankcijas ar sankcijų griežtinimo klausimą. Kitas dalykas, kaip tikriausiai žinote, pirmininkas Junkeris pateiks pasiūlymą peržiūrėti Europos kaiminystės paramos politikos klausimus. Ir e, akivaizdu, kad šioje politikoje reikia tam tikrų pokyčių. Darbas šioje srityje jau pradėtas. Mums reikia labai aiškiai e, įvertinti situaciją Jeigu pažvelgsime į 16 kaiminystės šalis, e, nuo Baltarusijos iki Maroko, pamatysime, kad e, mes remiamės bendrais principais, bendromis gairėmis. Tačiau jų pagrindų reikia rasti sprendimus pritaikytus kiekvienai iš šių šalių. Turint galvoje, kad šios šalis yra labai skirtingos, tai ir partnerystės prigimtis turėtų būti kitokia. Kai kurios iš tų šalių nori tapti Europos Sąjungos narėmis, kitos to nenori. Vien, vienos turi vidinių krizių ir ne, negali priimti jokių sprendimų šią prasme. Dar vienas dalykas. Be to, Mums reikia susitelkti ties Europos interesais, ypač e, saugumo, klėstėjimo, gerbuvio klausimais. Ir taip pat reikia e, galvoti apie migracijos spaudimo mažinimą Europos atžvilgių. Todėl svarbu ateityje būti lankstiems ir sugebėti greičiau reaguoti į įvairius įvykius. Na, mes labai artimai dirbame su vyriausiai galiotinė Federika Mogarini ir e, čia laikysimės dviejų etapų principo darbe. Kovo mėnesį pateiksime žalėją knygą, tai yra bus viešųjų konsultacijų dalis, o spario ar lapkričio mėnesiais bus paskelbtas galutinis komunikatas. Šios diskusijos ir kokias gautas įnašas aišku, turės įtakos šiam darbui ir turės įtakos e, gegužės pabaigoje įvyksiančio vadovų sustikimo kaiminystės srityje. E, ir e, bus patikta įvairių pasiūlymų, kurie bus aptariami po vadovų sustikimo. Taip pat labai svarbu, jog nesukurtume įspūdžio, kad e, turime skirtingų prioritėtų lyginant e, rytų ar pietų kaiminės šalis. Visai priešingai, mes norime vienodų santykių su visomis šalimis, nors e, e šiose diskusijose kartais gali sudaryti įspūdis, kad e, rytų šalis yra vienintelis regionas, kuriam skiriame dėmesį. Taip nėra, todėl kad pataisyt, ištaisytume šį e, neteisingą suvokimą, aš kaip tik ir kitos savaitės pabaigoje vyks e, į Maroką. Dabar kolegoms iš nacionalinių parlamentų norėčiau pasakyti, e, kad kuomet Žanas Klodas Junkeris pasakė, kad per ateinančius penkerius metus plėtros nebus, kai kurios šalis šiek tiek susijarzino. Tačiau tai jokių būdų nereiškia, kad per ateinančius penkerius metus darybos sustos. Priešingai mes labai intensyviai vedame darybas ir darome, darome viską, ką galime, kad pasiektume pažangos. Praeitai esame matę, kad tokios darybos paprastai užtrunka mm, gana ilgai ir dėl to, vien dėl techninių priežasčių, mažai tikėtina, kad brataniečius penkerius metus būtų kokiu nors plėtros rezultatų. Vis dėlto svarbu nepamiršti, kad plėtros darybos turi būti vertinamas ne tik teisinių aspektų prasme, bet taip pat reikia užtikrinti, kad šalių kandidačių gebėjimai, materialiniai vystimosi gebėjimai būtų atitinkami. Jos turi pasiekti Europos lygį įvairiose sritise. Čia galiu paminėti pirmiausia tris sritis. Visų pirma, tai yra įstatymų viršenybė. Aš visada pabrėžiu, kad įstatymai turi būti priimti tinkamu būdu ir jų taikymas yra antrasis aspektas. Paimkime, pavyzdžiui, kovos su korupcija sritį. Labai gerai, kai yra priimami įstatymai e, kovai su korupcija, ką matome tose šalise, tačiau metai iš metų turime matyti, kad korupcija iš tiesų mažėja, kad su ją sėkmingai kovojama. E, kitas pavyzdys, e, kuris yra mano galva labai svarbus, tai yra ekonominio vystimosi aspektai. Tai yra dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus. Tačiau, aišku, įstatymo viršenybės klausimas skaidrumo, teismų nepriklausomybės, kovo su korupcija klausimai yra kertiniai klausimai darybų metu. Mes visai neseniai pradėjome kalbėti su jo kalnyje apie 20 3 ir 24 darybų skyrius. Tačiau turime užtikrinti, kad e, tų principų įgyvendinimas e, vyktų. E, juk tokie rezultatai patrauktų ir e, tarptautinius investuotojus, nes jeigu neturi patikimų teismų, tai nesulauks jokių investuotojų. Kitas rytis e, yra laipsniškas Europos užsienio ir gynybos politikos plėtojimas. Tai taip pat yra darybų dalis. Taigi, iš esmės, šios dalykus norėjau atkreipti jūsų dėmesį. Ir dar vienas, e, galbūt paskutinis dalykas, kurį norėčiau iškelti, tai yra tai, kad mes daug dėmesio skirsime mūsų politikos e, geram matomumui. Europos Sąjunga kaip o tokia ir jos valstybės narės e, yra didžiausios e, pagalbos teikėjos didžiausios donorės įvairiose šalise, tačiau apie tai daugelėje šalių net nežinoma. Nes, pavyzdžiui, ne, daugia, ne vienoje šalyje mūsų parama yra susijusi su parama biudžetui E, aišku, atitinkant tam tikras sąlygas. Arba e, mes pinigus perdodame per tarptautinės organizacijas, tokias kaip Junktinės tautos, Raudonasis kryžius ir taip toliau. Todėl reikia pagalvoti, kaip užtikrinti, kad mūsų veiksmai būtų matomi e, žmonėms gyvenantiems tose šalise ar regionuose. Kad jie matytų, jog būtent Europos Sąjunga jiems padeda, gerinant situaciją, gerinant gyvenimo kokybę jų šalise. Taip pat norėčiau kreiptis ypač į nacionalinių parlamentų atstovus e, veikti ir nacionalinių lygmenių, ne tik stimuliuojant diskusiją, bet ir uh, pateikiant argumentus, na, plėtra šiuo metu nėra populiari, žvelgiant į Eurobarometro statistiką, tai yra akivaizdu. Todėl reikia ir valstybės narėse dirbti siekiant pakeisti tą įspūdį. Be to dar aš norėčiau pasakyti, kad kokybė yra svarbiau už greitį. Tai yra tokie procesai, kurie e, turėtų privesti iki tokios situacijos, kad naujų šalių žmonės nesijaustų kaip našta ES jiems prisijungus, o priešingai, kad jie jaustusi, kad jų šalis sustiprinta ES. Ir tai reikia išlaisvinti žmonės, leisti juos, jiems veikti. Tai svarbiausia, va, tose trijose sritise, kurias minėjau, tai yra ekonominio vystimas, E, įstatymų viršenybės ir e, užsienio politikos, kad prisijungusios šalis būtų pilna, pilna vertės ES narės. Ačiū komisijos nariui. Dabar norėčiau paprašyti kolegų supratingai pažiūrėti į situaciją. Turime užtikrinti, kad visiems būtų skirtas vienodas kalbėjimo laikas. Siūlau apsiriboti dviejomis, dviemis minutėmis. Ir Galbūt pailiui turėtų klausti Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai. Atsiprašau, kad e, turime numatyti tokį kalbėjimo laiko apribojimą. Ta pati taisyklė galios ir kalbantį su ponė Mogerinė. Mes tikrai turime pasistengti ir įveikti visus klausimus darbo tvarkėje, taigi venkime per ilgų pasisakymų. Ponas Kalninš pirmiausia Jis yra Latvijos parlamento narys. Ačiū komisijos nariui Hanui. Kaip žinote, Latvijai vienas iš pagrindinių pirmininkavimo prioritetų yra rytų partnerystė. Vienas iš mūsų tikslų išlaikyti šį klausimą ES darbo tvarkėje. Ir turime kalbėti apie paramą partnerystės šalims ir turime užtikrinti visų ES valstybių narių aktyvų dalyvavimą Rygos viršūnių susitikime. Jūs kalbėjote apie tos pokyčius, kurių reikia partnerystėje. Reikia specialių programų, specialiai parinktų programų, atsižvelgiant į padėtį kaiminystės šalyse. Tai iš tikrųjų svarbu. Jūs pasakymo pagalboje, pabaigoje kalbėjote apie rytų ir pietų šalių situaciją. Norėčiau pacituoti Sikorskį, kuris sakė, kad pietų Europos šalis ir rytų Europos šalis yra kaimynės. Ir iš tikrųjų Daugelis šalių į rytus nuo ES nori, tap, nori prisijungti ir bendradarbiauti, o pietų šalis tokių norų neturi. Taigi turime gebėti dirbti su visomis šalimis, kurių planai galbūt ir skiriasi. Ačiū. Ačiū pirmininkė, komisarė, man atrodo, puikiai mintis yra šiandien surenkti keitimąsi nuomonėmis su nacionalinio parlamento atstovais, kurios labai noriu visus pasveikinti. Uh, Šiandien komisija, kom, mūsų komitetas tampa mm, politinių diskusijų vieta, kur kalbame apie plėtrą, apie šios ryties politiką, sustip, jo sustiprinimą. Taigi, kalbant apie kaiminystės politiką, EPP frakcijai ir labai svarbu, kaip komisaras sakė, nepamiršti to, kad a, tai, kas įvyko Ukrainoje, yra nepriimtina. Iš tikrųjų, a, Kai dal, rytinė šalies dalis, žinome, kas yra įvykę ir paskutinės dienos tikrai neramina, paskutiniai įvykiai labai neramina, um, girdime e, ženklų apie Abhazijos regioną, kas ten vyksta, taigi labai svarbu apie tai kalbėti ir stebėti tai labai didžiai. Ir dabar dėl e, rezultatų, kurie Moldovoje tik paskelbti. Um, Mm, tik paskelbė komisarį komunikatą. Mes galime pasveikinti, kad proeuropietiškis partijos pasiekė gerų rezultatų rinkimuose. Ir kalbant apie plėtrą, komisarė, mm, norėčiau pasveikinti jūsų pastangas uh, Nu, išaiškinti ES poziciją dėl plėtros, nes man atrodo, kad Europos žmonėms reikia daugiau, plačiau išgirsti apie tai, kokią svarbą mes, kad mes galvojame, kad ši e, politika yra labai svarbi, kad tai yra tikrai demokratizacijos priemonė ir reikia patikslinti, kaip jūs neseniai ir pasakėte, pavyzdžiui, Atkalnyje ir Serbijai, kad kiekviena šalis kandidatė bus vertinama pagal jos nuopelnus, pagal Kopenhagos kriterijus. EPP frakcijai taip pat labai svarbu yra dar kartą patvirtinti, kad mm, kalbant apie Vakarų Balkanus, visuomet mes mm, laikome Salonikose priimtų įsipareigojimų, kad tai yra ES mm, pagrindinė politika, tą reikia akcentuoti. Ačiū. Merci, Monsieur le Président, cher Elmar. Euh, Ačiū pirmininkė Elmarai, komisarė labai džiaugiuosi, kad jūs atvykote į šį posėdį, aš esu iš Prancūzijos nacionalinės asamblėjos, taigi ypatingai džiugu man jūs matyti. Ir dabar dėl kaimynės politikos, kalbant apie plėtros visą portfelį, kaimynės politiką, visą tai sudėti į vieną paketą. Ir jūs kalbate apie tai, kad nebus naujų naryšių, bet aš galvoju, kad vis tik tai priešingai reikėtų kalbėti apie tai, kad duris atviros, kad gali būti naujos narys kaiminystės, kad mes neužkertam kaiminystės šalims durų į Europos Sąjungą. Tai tai yra labai svarbu akcentuoti. Aišku, komisarė, aš suprantu, kad jūsų yra didžiulė patirtis ir aišku, jūs aiškiai skiriate tos dalykus ir mes galvojame, kad kaiminystės politikoje reikia labiau atsižvelgti į kiekvieno šalies specifiką. Ir aš dėl noriu paklausti, kaip jūs derinsite mm, tai, kad, sanglų, kad, kad kaiminystės politika turi būti nuosekli ir, ir dėrėti tarpusavį ir kaip jūs įderinsite tai susijusi su kiekvienos šalies specifika. Dabar dėl Balkano aš visiškai sutinku su tuo, ką jūs pasakėte, kad nepaprastai svarbu yra laikytis kriterijų dėl um, statymo viršinybės ir kovos su korupcija. Ir ypač aš e, žiūriu, pavyzdžiui, Serbijos situaciją ir val, kiekvienos valstybės pastangas e, dirbti tuose srityse. Um, Balkanai, aišku, yra rytinėje Europos dalyje, bet ir pietinėje e, dalyje tuo pat metu, taigi jie priklauso viduržėmio viduržėmio jūros regionui, reikia galvoti apie ES visus strateginius e, interesus ir, ir ekonomiką, ir migraciją, ir saugumą, ir energetiką, stabilumą ir taiką netgi. Taigi mes turime būti ypatingai budrus ir nacionalinė asamblėje, pažiūrėjau, Prancūzijos ypatingai budriai žiūri tuos, į tuos dalykus, kad iš tikrųjų mūsų e, rytinėje ir pietinėje kaiminystėje tikrai turi būti pakankamai daug dėmesio, kad turi būti pusiausvėra mūsų pastangų ir toje ir toje pusėje. Ir tikrai tikrai mes turime budriai stebėti visą tai, kas ten vyksta. Herr Vorsitzender, Herr Kommissar, zunächst einmal nochmal herzlichen Dank für. Pirmininkė, komisijos nariai, dar kartą norėčiau padėkoti už tai, kad jūs paaiškinate, kokia bus dabar, kas laikomasi plėtros politikos. Iš tikrųjų, aišku, kad viskas dabar gerai, kad viskas paaiškinta turime iš tikrųjų vengti populistinių nesąmonių. Mes visi šiame parlamente matome, kad reikėtų dėti daugiau pastangų užtikrinant, kad e, norinčius bendradarbiauti šalis dėtų pastangas ir siektų pažangos. Ir turime užtikrinti, kad atitinkamas darbas vyktų ir šiame parlamente, ir konkrečiose politinėse frakcijose. Serbija, Jotkalnyje ir Albanija tai yra trys šalis, kuriuose padėtis iš tikrųjų mm, teigiama, bet yra tokių šalių, kur iš tikrųjų negalime, kuriomis taip pasidžiaugti, konkrečiai Kosovo. Norėčiau pasveikinti ir mūsų draugus Moldovoje už su pergalė proeuropietiškų jėgų. Aš tikiuosi, kad Moldova iš tikrųjų pasirinks būtent tokį kelią ir ateityje. Ir vėlgi mes turime labai palankiai įvertinti šią padėtį. Toliau Ukraina. Ukrainoje reikalinga ekonominė parama ir politinė parama, siekiant, kad Ukrainoje įsigaliotų demokratiniai procesai. Turi būti įgyvendintos realios reformos. Ir turi būti aišku, kad e, nei vyriausybė Kieve, nei mes leisimės uh, manipuliuojami ir Rusijai turi būti aiškiai pasakyta, kad ji turi atitraukti savo pajėgas iš Ukrainos. Ar man dar skiriamos keturios minutės, ar ne jau turėčiau baigti savo pasisakymą? Kągi, baigiu. Kievo valdžia pasakė, labai aiškiai Maidane, kad Ukraina eis Europos keliu. Prezidentas Porošenko vakar labai gerą interviu davė, kuriame kalbėjo apie Ukrainos teisę siekti narystės. Tačiau, aišku, tai bus dar ilgas procesas. Las Fleckenstein esate sakęs, kad e, baiminatės, kad e, Vašingtonė kai kam gali, kai kas gali supykti dėl to, kas vyksta. Pana Švarcemirk, komisijos narys Hanas kalbėjo apie plėtrą. Ir pasakė, kad vakarų Balkanų šalis siekiančios narystės turi ekonomiškai priartėti prie ES. Tačiau juk viskas susiję iš mūsų šalies patirties. Žinau, kad reikalingos didžiulės investicijos ir turime pagalvoti, koks yra didžiulis nedarbo lygis vakarų Balkanų šalise. Šiam nedarbo lygiui sumažinti reikalingos investicijos, o investicijos įmanomos tik tada, kai investuotojai turės reikiamų garantijų ir galės būti tikri, kad gali dirbti tų šalių rinkoje. Taigi ir politinė situacija turi būti aiški ir aš neturiu čia dabar mm, aiškinti, kokiu veiksmu dėl to reikia imtis, reikia užtikrinti ir prieigą prie ES rinkos. Iš tikrųjų, pinigai yra svarbus klausimas ir investuotojai yra labai atsargus. Taigi pats savaime pragyvenimo lygis nepakils ir padėtis pati savaime nepagerės. Mes turime dėti pastangas, kad taip atsitiktų. Ačiū. Pirmininkė, mes Visi, aišku, nerimaujame dėl artėjančių žiemos mėnesių, kas vyks e, toliau Ukrainoje dėl Rusijos agresijos, ar toliau bus e, judama link Mariupolio. Noriu paklausti apie tai, kas pasirodė Ukrainos spaudoje. Jūsų kolega ar jūsų viršininkė, ponė Mogerinė, pasakė ir kalbė, kalbėjo apie Donbaso autonominį statusą, duodama interviu. Kai Minsko susitarimuose buvo kalbama apie trijų metų ypatingą statusą ir dar buvo kalbama apie. Tiesiog gal galėtumėte paaiškinti, koksgi būtų komisijos ir vyriausiosios įgaliotinės požiūrio požiūris dėl šio regiono statuso. Toliau Libija. Aišku, kad turime sveikinti Kadafio režimo pabaigą, tačiau nerima kelia dabartinė situacija Islamizmas ir realus šalies padalėjimas, ką dar ES ir komisija galėtų padaryti, siekdama stabilizuoti padėtį šioje šalyje. Ir dar Jotkalnyje, aš esu pranešėjęs šiuo klausimu, tai yra tarsi sėkmės istorija vakarų Balkanų šalyje ir ryškios narystės NATO perspektyvoje. Ir dar noriu užduoti klausimą apie Serbiją. Ar ji gali likti Rusijos artima draugė, jau labiau atsižvelgiant į dabartinę Rusijos politiką Ukrainos atžvilgių? E, Serbija neprisijungė prie ES sankcijų prieš Rusiją, prieštaringa jos pozicija dėl Krymo aneksavimo ir taip toliau ir panašiai. Taigi, ar tai nevadarys poveikio šios šalies santykiams su ES ir ar iš tikrųjų um, Vojaž Laseso kalba buvo pakankamai pasmerkta. Apie tai kalbėjome ir Europos, ir Europos parlamente praeitą savaitę. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Profit de această ocazie pentru a vă aduce... Ačiū, pirmininkė komisarė. Pasinaudosiu šią progą ir informuosiu Jūs, kad nes plėtra ir toliau išlieka prioritetų Rumunijai tam, kad būtų galima ES rytinėje kaiminystėje užtikrinti klėstėjimą ir taiką. Rumunija per savo diplomatinės pastangas, per mm, pagalbą mm, padeda Moldovai žengti Europos e, keliu. Ir mes norėtumėm, kad Moldovos perspektyvos ES būtų patvirtintos iš ES pusės, nes tai yra šešalies likimas ir mes galvojame, kad reikia aktyviai remti Moldovą. Ehm, ir, ir kitos ES valstybės narės, manau, irgi turėtų tą patį daryti. Ačiū. Uh, excuse me, President, uh, I, I thought... Atsiprašau, pirmininkė, aš galvoju, kad pirmą koordinatoriams bus suteikiamas žodis. Norėčiau padėkoti komisarui Han už tuos paaiškinimus, kuris jis mums suteikė ir už tai, kad jis aiškiai pasakė, jog komisijos pirmininko Junkerio pareiškimai, pasisakymai nereiškia, kad plėtros procesas stabdomas. Mm. Aš manau, kad tai yra labai svarbus patikslinimas iš komisaro pusės. Taip pat galvoju, kad yra labai svarbu, kad kai eina kalba apie kaiminysės politikos pertvarkymą, daug dėmesio būtų skiriama tam, kad kiekviena valstybė yra skirtinga ir specifiška. Uh, Ir kiekvienai, kiekviena valst, kiekvienai valstybei reikia specifinio požiūrio. Na ir galiausiai norėčiau tas porą sekundžių skirti tam, kad atkreipčiau jūsų dėmesį dėmesį į patį Tunisę ir mm, rinkimų stebėjimo misijos vadovo mm, pareiškimus, dirbant dabar Tunise. E, iki šiol buvo du rinkiminio proceso etapai mm, - parlamentiniai ir prezidento e, rinkimų pirmas turas. E, iš tikrųjų viskas sekėsi puikiai. Tuniso valdžia, Tuniso žmonės pademonstravo, tikrai didžiulį pasišventimą demokratiniams pasikeitimams, atvirumui, skaidrumui, e, tuo galima tik žavėtis. Dabar pereisime prie trečio etapo, tai yra prezidento rinkimo antro turo. Tikimasi, kad galbūt bus kiek sudėtingiau dabar jau tame etape, kadangi, aišku, Tai būna, sudėtingumo atsiranda, bet aš tikiuosi, kad tikrai procesai vyks taip pat puikiai kaip ir iki šiol ir aš rekomenduočiau visiems atkreipti dėmesį į Tunisą. Ačiū. Thank you, Elmar. <clears throat> Commissioner, dear colleagues. Ačiū, Elmarai, komisarė kolegos. Rytų kaimynystėje Rusija aktyviai uh, plėtoja alternatyvų projektą ES, tai yra Eurazijos ekonominė sąjunga. Tai yra netikra organizacija, kuri sukurta pagal labai gerai išsaugotą posovietinę totalitarnę tradiciją ir mm, žaidimo taisyklės diktuoja Rusija mes turime būti labai atsargus, pradėdami bet kokius formalius santykius su šiuo apgaulingu organu. Ir galvojant apie Vakarų Balkanų valstybės, labiausiai nerimaujame dėl Serbijos, galvojant apie ES bendrą saugumo e, gynybos politiką. Pažiūrėkime mm, poziciją dėl. Uh, pozicijos dėl situacijos Ukrainoje. Serbija rėmė Ukrainos e, teritorinį ličiamumą bendrais bruožais, tačiau jungtinių tautų e, generalinė asamblėje nedalyvavo, kai buvo priemama rezoliucija beveik vienbalsiai. Serbija neparėmė e, ribojančių priemonių, galvojant apie Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Bendrai kalbant, Mm, ženkliai yra sumažėjęs mm, Serbijos procentas iki 62, tik tai 14 metais kiek yra remiančių e, šią poziciją, nežiūrint pažangaus alijansos su ES Mm, gynybos politiką, kas yra nustatyta dėrybinėme mandate. Viena vertus, Serbija nori tęs toliau žengti ta, tuo keliu link europinės integracijos, kadangi čia išvelgia praktinės naudos. Kita vertus, nori išlaikyti um, prioritetą, tai yra politinius ekonominius ryšius su Rusija. Ir, um,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 Ačiū. Noriu pasakyti, kad e, Junkerio pareiškimas, kad nebaus plėtros per artimiausius penkerius metus, tas pareiškimas iš tikrųjų gal kažkiek nuramino nerimą Europos Sąjungoje, nes e, tikrai e, vis tik tai reikia galvoti ir apie kitą pusę, apie tas šalis, kurios nori įstoti Europos Sąjungą ir ponas. Um, patvirtino rezoliuciją dėl Turkijos veiksmų, dėl Kipro. Ir aš nežinau, ar komisija iš tikrųjų atsižvelgia į tą parlam, Europos parlamento rezoliuciją, ar uh, jūs išgirdote tai, ką pasakė Turkijos valdžia. Tikrai tai buvo pažeminimo žodžiai. Ir nepamirškime ir ankstesnių rezoliucijų e, tuo klausimu. Turkija visiškai nekreipia dėmesio į mūsų rezoliucijas, į mūsų, tai ką mes sakome, iš tikrųjų, tai yra labai rimta problema, yra viena iš rimčiausių problemų, aš sakyčiau, ir bendrai atrodo, kad ES nerimtai vertina savo vaidmenį. Tai aš, ar jūs kaip komisaras galvojate, kad ES turi suvaidinti rimtesnį vaidmenį šiais klausimais ir ar jūs galvojate laikytis tų kriterijų, kuriuos um, iškėlėte kai kurioms valstybėms? Uh, ar toliau bu, matysime tokius um, procesus kaip iki šiol, ar bus bandoma spręsti kažkaip problemas? Ja. Äh, in, in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung und auch in der Politik gibt es eine sehr tiefe Enttäuschung. Didelė dalis äh, Vokietijos äh, žmonių ir politinių sluoksnių taip pat yra nepatenkinti visų tuos, to, kas vyksta su Rusija. Naujoji valdžia turėjo pagilinti partnerystę, toks buvo planas. Uh, Tačiau matome, kas vyksta Ukrainoje ir todėl labai išaugo nepasitikėjimas. Tai, ką mes matome dabar, reiškia, kad keičiasi Rusijos politikos kursas. Anksčiau Mm, stojimas į NATO, narystė NATO buvo laikoma provokacija, o ne narystė Europos Sąjungoje, tai bent jau buvo teigiama, o dabar atrodo, kad net asociacijos sutartis su Europos Sąjunga Rusijos bus laikoma provokacija iššaukiančia labai griežtas ekonominės ir net karinės e, pasiekmes. Tai reiškia, kad mūsų kaiminysės politika, kuri iki šiol nebuvo vertinama kaip agresyvi ar kaip nukreipta prieš Rusiją, gali mm, patekti į visiškai naują kontekstą. Taigi norėčiau išgirsti iš jūsų, kaip jūs siūlote mm, dabar elgtis su, su tokiomis visiškai naujomis aplinkybėmis. Ir jeigu leistumėt, užduočiau dar papildomą klausimą. Uh, ką galvojate apie labai skirti skirtingą mm, norą, skirtingą pasiryžimą iš skirtingų valstybių pritarti sankcijoms. Nes, mm, aišku, vienas dalykas, kai mm, žmonės sako, mes nenorime karinių sprendimų, tačiau kai bus, jeigu um, Europos valstybių bendras požiūris, vieningas požiūris neišsilaikys, kovo mėnesį teks priimti naujus sprendimus. Kita rugsėjai reiks galvoti apie kitą sankcijų etapą. Vėl reikės sprendimų sprendimų. Tai neaišku, ar senosios strategijos galios ir veiks. Ačiū pirmininkė, komisarė. Noriu padėkoti už jūsų paaiškinimus pirmininko Junkerio pareiškimai, kad tikrai nebebus plėtros per atimiausius penkerius metus, mano manimu, buvo visiškai nevykę. Jūs dabar sakote, kad tai jau nebegalioja. Ar, ar techniškai, ar realistiškai vertinant nu, vakarų Balkanų valstybės valstybių atžvilgių iš tikrųjų tai nenuteikė padrasinančiai tokie pareiškimai tikrai buvo nenaudingi. Tačiau daug, yra daug valstybių, kur mm, stojimas narystėje nėra labai populiari. Pavyzdžiui, kad ir mano valstybėje vis tik tai galvojant apie vakarų Balkanus, idealu būtų, jeigu jie taptų ES narėmis. Aišku, iš abiejų pusių pastangų prireiks nemažai. Uh, Tačiau trečias dalykas dabar komisijoje kaip užtikrinamas nuoseklus dėrėjimas tarp energetinių poreikių ir žmogaus teisų gynimo interesų. Pavyzdžiui, vicepirmininkas Šepševič buvo Azerbaidžiane ir ten prezidentas Alievas jį priėmė labai draugiškai, papasakojo, kaip energetinis bendradarbiavimas Europos Sąjunga plėtotis ir, ir plėtosis ir kad strateginė partnerystė yra labai svarbi, tačiau tuo pat metu Azerbaidžanas yra tokia valstybė, kuri žengia autoritetą humanitarniu keliu. Vienas iš trijų Sakarovo premijos nominantų e, Leila Junus yra vis dar kalėjime ir praeitą savaitę Strasbūrė jos dukra papasako, kokia yra baisi jos sveikatos būklė, beje, kaip ir kitų kalinių. Tai e, parlamentas planuoja surenkti delegaciją ten ir aplankyti Leilajūnus kalėjime, tačiau kol kas negavome pritarimo iš Azerbaidžiano valdžios e, tam vizitui. Taigi kaip ir trūksta tokio nuoseklaus dėrėjimo čia tarptų įvairių pozicijų. Vienas dalykas, ką Šepšiui sako, kitas dalykas, ką mes matome dėl žmogaus teisų ir, ir Europos parlamentas ir bendrai žmonės, ko reikalauja, kaip komisijai tokie dalykai derinami, kad nebūtų taip, kad vien tik tai energetika viską nusvertų. Gentile komisario, parlando di vicinato, eh, volevo chiederle. Ačiū, pirmininkė, kaiminystės prasme. Aš norėčiau pakalbėti apie Tunisą. Tunisas yra šalis, išgyvena e, lemiamą savo. E, valstybės laikotarpį. E, misija, stebėjimo misija, kurioje vadovavo ponė Neits, lankėsi e, Tunise ir mes nustatėme, mes galėjome konstatuoti, kad e, per parlamento ir prezidento rinkimai vyko skaidrioje aplinkoje, konstruktyviai, nors ir buvo tam tikros įtampos tarp dviejų kandidatų į prezidento postą, tačiau norėčiau visų paklausti, E, Visą tai, kas e, kalbėjo, pabrėžia, kad e, Tunisui reikia ekonominės ir socialinės paramos, kuriant valstybę. Kaip galėtų čia padėti Europos Sąjunga, ar tai būtų per kažkokias programas, tai aišku, kad reikia didelės programos, kad būtų galima paremti demokratiją. Tai yra būtina šiai šaliai. E, aš norėčiau grįžti prie teisėkuros ir e, e, teismų reformų, kovos su korupcija. Ir norėčiau sužinoti, Ką manote apie Albaniją, kuri yra šalis kandidatė? Kokia yra jos e, kokia yra situacija, kaip galima padėti šiai šaliai, vykdant reformas, ypač teisingumo, teisės saugos reformas. Turim galvoje, kas įvyko Lex e, misijos Kosove e, prasme. Ačiū visiems už visus klausimus ir pasisakymus. E, beveik visi klausimai buvo viena kryptimi dėl kaiminystės politikos e, kaip tokios. Tai tikiuosi, kad e, gana aiškiai kalbėjau, kai sakiau, kad atskiros kaiminystės šalis turi būti traktuojamos individualiai nes e, ir tose šalise, ir tame, kaip jos mato ir įsivaizduoja savo bendradavimą su mumis, yra skirtumų. Kai kalbant apie rytų kaiminystės šalis, tai čia santykiai yra ypatingai įvairialypė. Yra tokių šalių kaip Ukraina, Moldova ir Gruzija, kurios aiškiai sako, kad norėtų tapti ES narėmis kitų šalių atžvilgių yra įvairiausių niuansų dėl gerai žinomų priežasčių. Ir jos norėtų kažkokiu tai subalansuotų santykių su mumis. E, pietų kaiminystė yra, yra visiškai kitaip. Ir vėlgi tarp šalių, e, kalbant apie atskirą šalis, e, yra bendradavimo intensyvumo skirtumų. Taigi kalbame apie, kalbant apie tolesnę mūsų kaiminystės politiką, reikia galvoti apie individualų požiūrį kiekvieną šalį ir kalbantis su partnerėmis, tai reikia ir e, įtikinti jas, kad tai yra partnerystės santykiai, kad tai nėra vienpusio judėjimo gatvė, e, kad mes tik tai siunčiame jiems pinigus ir panašiai. Aiškiai turi būti, turi būti, kad, turi būti, turi būti aišku, kad um, yra tam tikrai mūsų interesai ir mūsų partnerės turi sakyti, kokie yra jų interesai, tuomet uh, bandytume rasti sąlyčio taškų. Reikia bendros um, tos kaiminystės politikos nuosavybės. Jos turi būti aktyvios e, iš savo pusės taip pat e, tai, ką sakė ne vienas čia jūsų. Dar kartą pakartosiu, man atrodo, kad yra neatskiriamas derinimys apimantis ekonominį vystimąsi, ekonominį patrauklumą ir iš anksnėje sąlyga tam, tai yra teisės viršenybė, ne tik teisiniai principai, bet ir jų įgyvendinimas. Reikia, aišku, daug kantrybės, tačiau reikia matyti, reikia stikinti, kad yra pozityvių pokyčių. Ir aš norėčiau kalbėti apie procesą, o ne apie konkrečias proceso, prisijungimo proceso, plėtros proceso detalės. Tačiau akivaizdu, kad mes turime panaudoti savo išteklius, savo sugebėjimus ir institucijas, tokias kaip Europos investicijų bankas, ar rekonstrukcijos ir plėtros bankas, ar kitos finansinės institucijos. Mums reikia rasti ten pinigų, kad ekonominis, ekonominį vystymąsi paremtume tinkamais finansiniais ištekliais. Žinoma, be pinigų nieko neįvyks, tačiau yra ir priešingas krypties priklausomybė nuo ekonominio vystimosi ir įstatymų viršenybės plėtros. Ir ne vienas procesas nepasistumės į priekį, kur nebus nustatyti aiškus teisiniai principai. Ir E, daugelėje tų šalių e, e, įstatymų viršenybės dėgymas kol kas nebuvo ypatingai sėkmingas. Na, o dabar trumpai jūs galėsite pačios Federikos Mogarinį apie tai paklausti, tačiau aš norėčiau pakalbėti apie ES požiūrį į Ukrainos valdžios decentralizavimą. Požiūris yra vienaiškus. Tai yra suverenus Ukrainos žmonių sprendimas. Turi būti, kaip jie nori decentralizuoti tą šalies valdymą. Ir to pasiekoje, kokie santykiai turėtų būti tarp rytų Ukrainos ir centrinės vyriausybės. Europą ir tarptautinė bendruomenė e, rimtai kalba apie teritorinį šalies suverenumą, įskaitant e, šalies teisę nustatyti savo valdymo struktūras šalies viduje. Ir tai taip pat yra Ukrainos vyriausybės sprendimas turi būti, tai būtų jų pačių reikalas. Mes esame sakę, kad vienas iš mūsų reikalavimų yra tai, kad reikia, reikia decentralizuoti Ukrainoje e, šalies valdymą. O kai dėl praeities skaičių, tai aš siūlyčiau ieškoti tinkamo balanso dėl kažkokiu vengti prasivardžiavimų viena vertus ir kita vertus nepritraukti per daug viešumo kai kuriems dalykams. Daug kas e, pasiekė mus iš praeities, ypač kalbant apie retoriką. Ir reikia mums tinkamo balanso. Aišku, nereikia nieko slėpti, bet nebūtina per daug apie viską e, viešai kalbėti. Kai kuriais atvejais reikia tam tikrų paaiškinimų. Na, o kai dėl kitų šalių, tai be ekonominių reikalavimų mes turime remti ir pilietinės visuomenės kūrimą. Tai yra svarbi platforma, ne tik ramstis, bet ir platforma demokratinės visuomenės veikimui. Toliau Azerbaidžanas. Įsivaizduoju, kad bus tokių, kurie sakys, kad draugiškas Europos delegacijų sutikimas Kinijoje nėra e, pozityvus dalykas. Ir, bet, bet per delegacijų vizitus yra yra ir įvairių privačių kontaktų, kurie duoda ir kitokių rezultatų. Na, aišku, mes turime galvoje ir energetikos dalykus jų nepamirštame. Ir galbūt ES pareigūnai kartais yra nuseklesni negu kai kurių valstybių narių pareigūnai. Dažnai iš mūsų E, juokiamas e, dėl to, kad mes turime, laikyti, turime laikytis e, tam tikrų pozicijų, bet mes jų laikomės. Kai dėl Rusijos, tai man atrodo, jie patys savo susikūrė didžiausias sankcijas, negu matome rinkos pokyčius, rublio smukimą akcijų vertės kritimą Maskvos akcijų biržoje. Matome, kad apskritai ekonominė situacija pati blogėja. Tai yra akivaizdu ir aš tikiuosi, kad protas greitų laikų nugalės ir mes rasime būdų, kaip palaikyti dialogą. Tačiau Rusija turi žengti tam tikrus žingsnius, kad tai vyktų. Ir nemanau, kad čia daugiau ką nors be galima, be galima ir pasakyti. Na ir toliau Turkija. Federika Mogarinė ir aš keliausime į Turkiją kartu kitą savaitę. Taip pat vyksime į Sarajevą penktadienį siekdami aiškiai parodyti, kad mes dirbame kartu ir e, bus paliestas tam tikros temos, kurios ir čia buvo minėtos. Mm, Serbija e, greitis, kokiu ji šalis priartėja prie Europos Sąjungos, yra jos pastangų reikalas. Ir tai reiškia, reik, reik, tai, tai sakydami mes turime galvoje ir tam tikrą suartėjimą su Europos sprendimų prieimimo būdu. Bet čia taip pat yra sverinus kiekvienos valstybės sprendimas. Gal gale e, iš ankstinio stojimo sąlygos yra tokios, kad e, įvairūs dalykai būtų suderinti su ES. Tačiau kaip greitai tai įvyksta yra pačios e, stojančiosios šalies nari, e, reikalas. Svarbu yra tik tai tai, kad ES beveik visose mano minėtose dabar valstybėse yra be ne pats svarbiausias ekonomikos partnerijas. Pažvelkite į Serbiją. Du trečdaliai e, visų investicijų yra iš ES šalių. Rusijos dalis yra 4 procentai importo ir eksporto. E, importo ir eksporto santykis yra 2 su 3. Taigi matome, kur čia yra interesai. Kartais kažkas turi judėti greičiau, kartais lėčiau, tačiau kryptis yra aiški. O kai dėl Rusijos, tai jeigu sakysime, kad ES yra taikos projektas ir tai demonstruojame priimdami sprendimus kasdien, kad niekam nereiktų mūsų bijoti, o priešingai mes rodome, kad norime taikiai gyventi su visais kaimynais ir norime padėti jiems plėtoti savo ekonomiką, padėti jų piliečiams e, gerbuvio perspektyvą. Toks yra mūsų požiūris ir tikimės, kad mūsų kaimynai tai supranta. Ačiū komisijos nariui. Ačiū už Jūsų atsakymus. Tai tikrai ne paskutinis mūsų susitikimas. Aš esu tikras, kad e, labai svarbu plėtrą išlaikyti ES darbo tvarkėje ir taip pat užtikrinti mūsų politikos nuoseklumą bei pozicijos aiškumą. Viskas priklauso nuo šalių kandidačių, nuo jų priklauso pažangos ir dėrybų sparta. Ir tai labai aiškiai matome, žiūrėdami į kaiminystės politikos įgyvendinimo pažangą. Būtina, kad ES laikytųsi nusiklios pozicijos santykiuose su šalimis partnerėmis. Tik laikydamiesi tokio nuseklumo mes galime užtikrinti, kad ir į mus bus žiūrima rimtai. Taigi toks patarimas mums patiems. Ačiū, Johannes. Meine Damen und Herren, ich darf in unserer Mitte. Gerbiamieji, man didelė garbė sveikinti šioje salėje dar vieną svečią. Nenoriu ilgų pristatymų. Na ir žinome, kad kuo trumpesnė mūsų pasisakymai, tuo daugiau parlamento narių turi galimybę pasisakyti. Taigi tokios taisyklės laikysimės ir dabar, dalyvaujant um, vyriausiai įgaliotiniai užsienio reikalams ir saugumo politikai, poniai Mogerinė. Taigi siūlau pasisakymo laiką apriboti iki pusantros minutės vienam kalbėtojui. Ir pirmiausia, norėčiau ponės Mogerinė paprašyti pasisakyti trumpai. Ačiū. Europos komisijoje kitas mano posėdis penktą valandą, taigi aš turėsiu išvykti prieš penkias. Iš karto atsiprašau, bet dėl laiko jau sutarėme iš anksto, rengdami šios dienos posėdį. Ir pirmiausia, ačiū už tai, kad pakvietėte dalyvauti ir suteikėte galimybę surenkti dar vieną jau dabar kas savaitinį e, susitikimą. Susitinkame kas savaitę su Europos parlamento nariais ir nuolat keičiamis nuomonėmis su nacionalinių parlamentų nariais, dėl ko labai džiaugiuosi panašių formatų. Vyksta susitikimai, vyko susitikimai Romoje prieš porą savaičių Taip pat e, kai kuriomis e, nacionalinių parlamentų delegacijomis susitikau lankydamasi valstybėse narėse. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mane džiugina jūsų strateginis požiūris, kurio laikotės per laikotės dirbdami šiomis dienomis. Žinau, kad rytoj aptarsite darbinį dokumentą, ne šios dienos posėdėje, bet vis tiek norėčiau trumpai apie jį užsiminti nes manau, kad jame yra nubrėžti kai kurie mano pirmųjų savaičių darbo elementai ir artimiausių mėnesių ir metų darbo elementai. Rytoj jūs kalbėsite apie dokumentą, kuriame pirmiausia kalbama apie tai, kad reikia tinkamai reaguoti į nestabilę politinę aplinką ir ką reikia daryti, kad ES būtų patikimas veikėjas. Ir vėliau išdėstami kai kurie konkretus elementai, kurie labai svarbus mūsų strategijoje įskaitant ES e, politinės ir teisinės tvarkos stiprinimą ir pasaulinį e, teisingumo e, Lygi toliau yra, nubrėžim, yra išdėstomi kai kurie svarbus renginiai, kurie vyks kitais metais. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, ar viskas gerai. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad yra glaudžios partnerystės potencialo tame darbe, kurį mes turime nuveikti artimiausių metų. Politinės aplinkos stabilumas Europoje ir pasaulyje pasikeitė. Pasikeitė padėtis e, nuo tada, kai mes rengėme ES saugumo strategiją. Saugumas ir taika tuo metu buvo kertiniai akmenys Europos politinėme gyvenime. Ir štai vos po kelių metų padėtis visiškai pasikeitė. Ir rytuose, ir pietuose, ir visame pasaulyje, ir Europos teritorijoje. Daugelis jūsų pastabų ir klausimų bus be abejo apie pagrindinės krizės mūsų regione. Taigi aš daugiau kalbėsiu galbūt apie tai, kokie iššūkiai mums kyla čia namuose, mūsų regione. Turime pradėti nuo savęs. Jeigu mes neturėsime tinkamos, neįvertinsime tinkamai kylančių pavojų ir esamos padėties, tai iš tikrųjų nepavyks mums užtikrinti veiksmingo darbo ir negalėsime būti patikimas veikėjas mūsų regione. Taigi turime pradėti nuo savęs. Pradėti nuo Briuselio, nuo mūsų sostinių valstybėse narėse ir Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų narių dalyvavimas čia yra toks svarbus. Mes turime laikytis tokio požiūrio, kad yra europinis ligmuo, Bruselis ir nacionalinis ligmuo, sostinės. Tai yra du lygmenys. Ir mes turime viską apjungti ir formuoti bendrą viziją. Žinau, kad daug tikimasi iš kai kurių politikos krypčių peržiūrėjimo, pradedant nuo Europos saugumo strategijos. Ir norėčiau pirmiausia pasakyti, kad kitą mėnesį Aš pristatysiu formatą tolesnio darbo, kaip bus toliau dirbama su naujoje Europos saugumo strategija. 13 gruodį taryba suteikė įgaliojimus parengti tokią ataskaitą ir ją pristatyti Birželio mėnesio taryboje. Kitų metų Birželį aš tą ir padarysiu. Ir aš kalbėsiu apie tai, kad e, procesas turi būti kaip įmanoma atviresnis, jame turi, būti, turi dalyvauti nacionaliniai parlamentai, Europos parlamentas, pilietinė visuomenė, gynybos struktūros ir taip toliau. Jau čia pakanka mums krizių, galbūt nereikia papildomų krizių, apie kurias jūs diskutuojate šalia sėdėdami. Taigi, kaip sakiau, kitą mėnesį uh, aš parengsiu ir birželio mėnesį taryboje pristatysiu naujos Europos saugumo strategijos peržiūrą. Mums nereikia tarsi dar vieno naujo dokumento, mums reikia bendro supratimo Europoje, kokie mūsų prioritetai, kokie uždaviniai ir politinės priemonės, kurias mes galime taikyti ir kokiu veiksmu turime imtis. Ir dar norėčiau, kad um, įvyktų diskusija apie tai, ar mums reikalinga Europos saugumo strategija ar Europos užsienio politikos strategija, kurioje būtų įtraukta ir saugumo strategija, tačiau nebūtų vien apsiribojama saugumo aspektu. Nes ir mes, ir jūs parlamente dar geriau už mane žinote, kad um, išorės ir vidaus politikos derinys yra labai glaudus ir tikrai sunku šios dalykus atskirti. Taigi mes turime koordinuoti ir vidinius, ir išorinius savo darbo aspektus. Ir būtent tai yra mano darbo pagrindinė užduotis, taip pat ir e, komisijoje, ir taryboje. Ir turiu dar ir Europos e, gynybos agentūros. E, e, esu atsakinga ir už šią agentūrą ir to nereikėtų pamiršti. Taigi mes turime iš tikrųjų koordinuoti išorinę ir vidinę politiką ir nacionalinių lygmenių, ir nacionalinių parlamentų nariai tai puikiai žino, ir europinių lygmenių. Taigi aš turėsiu šiek tiek prieš penkias išeiti, nes 5 val. šiandien vyks pirmasis komisijos narių formalus susitikimas dirbančių išorės veiksmų grupėje. Ir kadangi Rusijos ir Ukrainos klausimas yra įtrauktas į darbo tvarkę, tai dalyvaus ir komisijos nariai atsakingi už energetiką, priekybą, kitas rytis ir mes stengsimės užtikrinti, kad komisijos iniciatyvos bus suderintos ir kad mes kaip įmanoma geriau pasinaudosime turimomis priemonėmis. Ta pati galime pasakyti apie tarybą. Aš nusprendžiau pirmininkauti ne vien užsienio ministrų taryboms, bet ir priekybos ir vystimosi ir gynybos ministrų taryboms. Tai yra trys skirtingi tarybos formatai. Ir ketinu įtraukti į vieno ar dviejų šių formacijų darbo atvarkė klausimų susijusių su migracija. Šie klausimai turės būti aptarti su vidaus reikalų ministrais. Ir iš tikrųjų, kai kurios vidaus klausimus verta aptarti ir kitais formatais, labiau susijusiais su išorės politika. Nenoriu kalbėti per ilgai, matau, kad jūsų kalbėtojų sąrašas yra tikrai ilgas. Uh, Taigi tik pasakysiu, kad tam, kad e, užtikrintume, kad mes pasinaudojame visomis turimamos priemonėmis, o jų turime nemažai ir jos visos yra tikrai tinkamos, mes turime drąsiai žiūrėti į tas priemonės ir galbūt taikyti tokias, kurios bus naujos ir niekada nenaudotos. Ir aš Tikiu, kad e, bus glaudžiai bendradarbiaujama tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų ir kad bus e, įveikti tam tikri įveiktos kliūtis susijusios su tų naujų priemonių taikymu pagal ir Lisabono sutartį. Ir aš šioje salėje įsipareigojau, kad užsienio veiksmų tarnyba nuolat informuos mus apie mūsų veiksmus ir mes teiksime konkrečius pasiūlymus. Ir kalbėsime ne vien apie užsienio reikalų ne apie išorės veiksmų tarnybą, bet ir apie delegacijų darbą. Ir taip pat sieksime intensyviai bendradarbiauti ir su Europos parlamentu, kas jau dabar daroma, ir su nacionaliniais parlamentais. Taigi, matau iš tikrųjų nemažai potencialo tokiame bendradarbiavime, jis naudingas ir jums, ir mums. Na ir pabaigai pasakysiu štai, ką žinau, kad e, komisijos narys Hanas čia ką tik lankėsi ir kalbėjo apie tai, kad penktadienį lankysis Sarajeve, kitą savaitę Turkijoje. Mes planuojame ir bendrus vizitus, ne vien su juo, bet ir su kitais komisijos nariais. Į Turkiją, pavyzdžiui, vyks kartu ir komisijos narys Alenydis. Lankysimės ir pabėgėlių stovyklose. Ir tai yra naujas komisijos darbo metodas. Ir aš tikrai didžiuojasi, kad man tenka koordinuoti mūsų darbą ir kad galime nusiųsti tokią bendrą žinę ir renkti bendrus vizitus ir renkti bendrus pareiškimus, reaguojant į kai kuriuos įvykius ir įsakant savo poziciją. Nes iš tikrųjų man kelia nevilti kartais tai, kad e, Bruselėje sakoma, kalbama apie atskirus komisijos ir šios veiksmų tarnybos veiksmus, mes tikrai turime veikti bendrai. Komisijos nario Ano pirmasis vizitas vyks Sarajeve ir tai e, rodo aiškiai, tai apie ką ir jis pats čia kalbėjo, tai kad mes turime dirbti toliau su plėtros procesu labai rimtai ir nuosekliai. Ir pirmiausia, įtraukti vakarų Balkanų šalis. Tai yra ta mūsų regiono dalis, kur ES gali pasiekti realių pokyčių. Ir ne vien ES, aišku. Bet mes turime siekti tokių pokyčių, kurie būtų svarbus ir mūsų partneriams tame regione ir visai ES. Ir jeigu turėčiau įvardinti prioritetus, e, tai mm, galbūt e, nubrėžiau tokius kelis apskritimus. Balkanų šalis, e, Turkija, tos šalis, kurios yra mums artimiausia ir kurių atžvilgių mes turime didžiausią atsakomybę ir siekiame pirmiausia užtikrinti, kad būtų naujos politinės lyderystės valia, kad būtų noras uh, dalyvauti dėrybų procese su ES. Antrasis apskritimas būtų mūsų kaiminystė, pietus, pietryčiai ir rytai. Ir mūsų kaimynų, kaimynai rytuose ir pietuose. Taigi aš manau, kad mūsų saugumo prioritetų atžvilgių yra labai svarbu aktyviai veikti tose regionuose, kur mūsų politinė įtaka galbūt netokia svarbi, bet kur mes e, turime savo diplomatinį atstovavimą. Pavyzdžiui, Afrikos šalise tai yra svarbus mūsų kaiminystės politikos elementas, galbūt nelabai ryškiai matomas, bet e, iš tikrųjų mūsų, kalbant apie pietų regionus, tai yra svarbus regionas. 2015-aisiais dar labai svarbus bus du elementai, kalbant apie mūsų įsipareigojimus pasauliniu mastu ir apie nuseklius mūsų veiksmus. Du elementai, su kuriais dirba Europos komisija, Europos Sąjungos taryba, Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai turime ir galime siekti čia realių pokyčių, būtent vystimosi darbo tvarkė po 2015 ir su tuo susijusios klimato kaitos dėrybos. Ir tai iš tikrųjų yra du labai svarbus elementai, kalbant apie mūsų įsipareigojimus. Ir Kalbant apie šios du elementus, iš tikrųjų ES gali suteikti pridėtinės vertės pasauliniu mastu, nes mes turime atitinkamos patirties, patikimumo ir galime imtis lyderio vaidmens. Ir iš tikrųjų ES gali padaryti realų poveikį pasaulio mastu ir padaryti teigiamą poveikio viso pasaulio aplinkai. Mes, aišku, daugiausiai dėmesio dabar skiriame kilusiams krizėms, tačiau mes turime pabrėžti ir tuos žingsnius, ir tuos teigiamus pokyčius, kurių mes galime pasiekti mm, ir pasauliniu mastu, ne vien regioniniu ar ES lygmeniu. Taigi mūsų potencialas, mūsų veiksmų potencialas yra didžiulis. Ir mes ne visada galbūt suvokiame visą savo potencialo reikšmę ir visų mūsų turimų priemonių galima poveikį, jeigu tik turėsime politinės valios jas taikyti. Ačiū, mes turime iš tikrųjų paisyti laiko apribojimų. Iš tikrųjų turime siekti sinergijos poveikio tarp komisijos, tarybos, išorės veiksmų tarybos vadovės. Taigi jūsų pareigos yra labai svarbios, būtent tos sinergijos siekiant ir įsteigta jūsų tarnyba. Taigi tikimės, kad e, bus pasiektas tas e, sinergijos poveikis, panas Bastinarė. Ačiū pirmininkė, gerbiama vicepirmininkė, vyriausiai galiotinė. Du klausimai. Visų pirma, gal, galvojant apie tai, kad atsakinėti Europos parlamento klausimus dėl korupcijos su Euleks Kosove, mm, ar, ar jūs galvojate, kad panašakė e, tikrai yra tinkamas perrašyti Euleks įgaliojimus, žinant, kad jis 2008 metais parašė Eulekso pirmosius įgaliojimus. Toliau galvojant apie jūsų vaidmenį kaip koordinatorius mūsų globalių veiksmų užsienio reikalų srityje, galvojant apie jūsų susitikimus su komisarais, ką jūs perdosite mūsų komisarams kaip mūsų žinia dėl pietinės rovės, galvojant, kad tai yra ir užsienio reikalai, ir saugumas, ir energetika, ir plėtra, visi tie aspektai čia vienoje krūvoje yra. Ir toliau galvojant apie Bulgarijos offshore'inius visus darbus, kurie yra tęsi tiesiami ir, ir pietinę srovę. Antras dalykas, sausumoje nevyksta, Serbija lik ir nori pradėti darbus, darbus tai yra šalis kandidatė, Vengrija taip pat remia pietinės srovės darbus, Austrija vis dar dvėjoja. Taigi, ką Jūs galvojate? Ačiū. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik zou ook uh, mevrouw Mok. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ponę Margerinį, pristačius situacijos apšalką. Noriu paklausti dėl politinio saugumo plano. Labai svarbu, kad viskas būtų išspręsta dėl Rusijos. Uh, Aišku, kad e, galvojant apie mūsų žemynų saugumą ir stabilumą, santykiai su Rusija yra lemiami. Ir nuo 91 metų, vertinant visą laikotarpį, panašu, kad dabar mes lik priartėjome prie naujo šalto karo. Europa ir Amerika praeitie yra padariusios klaidų šioje srityje, taigi aš noriu jūsų pasiteirauti. Mums reikia e, Rusijos, galvojant apie Siriją, kitas valstybės, tai kaip dabar mums iš tos situacijos išsisukti, kuomet matome, kad yra sankcijos eskaluojamos ir neduoda naudos niekam, bet niekas nekalba apie strategiją, kaip dabar išbristi iš tos situacijos. Aš noriu paklausti būtent to, nes tai yra svarbu, galvojant apie mūsų e, visą ateitį, apie mūsų saugumą. Much, uh... Ačiū pirmininkė, pane Magerinė. Noriu palinkėti Jums geriausios kloties Jūsų darbe, linkiu Jums puikiai koordinuoti e, visų komisarų darbą Jūsų mm, ta, funkcijų klasteryje pakete. Dabar dėl e, komisaro Hano vizito į Sarajevą, lūkesčiai čia yra labai dideli ir vienas pagrindinių klausimų būtų, kada stabilizavimo, ar, uh, e, stabilizavimo sutartis būtų sudaryta su Serbija. Ar, ar, aš manau, kad jeigu tai būtų pagrindinė žinia ir iš jūsų tai būtų labai svarbu, mes galėtumėm tada parengti visą Bosnės ir Hercegovinos um, transformavimo procesą. Toliau, um, praeitą savaitę parlamentas priėmė um, labai aiškę rezoliuciją Andrės Šešel visų pareiškimų. Mes matome, ką vyriausias prokuroras sureagavo ir reikalauja tą asmenį sugražinti į Hagą į tribunolą. Tai manau, kad tai būtų labai svarbu, kad iš jūsų pusės, iš komisijos būtų labai tvirtas signalas, kad tikrai tokia retorika, kokią mes girdėjome iš jo pusės, yra visiškai nepriimtina 2014 metais. Ir toliau dabar dėl es politikos išalytų konfliktų atveju jūsų retorika, manau, yra labai svarbi. Pavyzdžiui, Moldova, Gruzija, dėje, Ukraina dabar iš tikrųjų to tokio konteksto, prie tokio konteksto slėksčio stovi, tai iš Rusijos, ką mes matome, mums reikia labai aiškių ženklų dabar dėl Moldovos, kokie būtų jūsų lūkesčiai po vakarišių rinkimų ir kaip jūs galvojate, kaip sekasi čia dabar tiem progres, euro, proeuropietiškom jėgom ir progresyviom ir kaip jums seksis ateityje. Thank you very much, high representative. Ačiū, dėkuoju vyriausiai galiotiniai. Manau, jūsų pasisakymas buvo tikrai naudingas mums visiems, kadangi e, akcentavote vieną iš svarbiausių momentų, ką mes rytoj kalbėsime, aptardami pranešimą apie tai, kad reikia koordinavimo tarp skirtingų lygmenių, skirtingų komisijos narių, skirtingų valstybių narių ir skirtingų um, ES užsienio politikos aspektų. Ir čia, kur labai akivaizdu, kad reikia to koordinavimo, tai aišku yra ta krizė aplink mus įvertinus Libijoje. Čia tikrai labai reikia koordinuoti įvairias politikos priemonės, mes matome ir politinių, diplomatinių veiksmų problemą ir e, saugumą saugumo vis, ir, ir karinių intervencijų visus tos elementus ir taip pat galvojant apie valstybės ateitį, kaip jūs toliau, ką jūs darysite dėl Libijos krizės, ką jūs toliau, kokiu veiksmu jūs įtidės, taip pat atsižvelgiant į jūsų veiksmus um, iki jūsų tapimo mm, komisarė, taip pat ir atsižvelgiant į tai, kad reikia didesnio koordinavimo su jungtinėm tautom. Uh, Madam High Representative, over here. Vyriausiai galiotinė, aš sėdžiu štai čia. Uh, Ar galėtumėt patikslinti, ką, jūs, ką mes matėme Austrijos kurjerį e, laikrašte, kur jūs pasakėte, kad autonomijos valstybė yra tinkamiausia Donbaso regionui. Iš tikrųjų, galvojant apie trejų metų specialio valstybės sustarimą, Minsko sustarime, kas yra numatyta, tai tikrai labai keisti žodžiai. Toliau e, HD partija pareiškė, kad Islamo valstybė pradėjo e, išpolius prieš Kabanį, taip pat ir sprogdinant automobilius iš Turkijos. Tai išpoliai organizuoti taip pat jas kariai, kariai yra nau, veikia tose zonose, kur Turkijos e, pajėgos kontroliuoja. Ar tai yra tokie pareiškimai teisingi ir jūs galvojate, kad valstybės narės um, tikrai teikia teisingą ginkluotę, pakankamai modernę, pažbergo. Ir e, galvojant apie e, tų pajėgų galimybės kovoti su e, islamo valstybės kariais. Toliau bendruomenių, rūmai, e, bendruomenių rūmose buvo pareiškta, kad uh, Galvojant apie prodemokratišką kampaniją ir bendrą deklaraciją, kuri pasirašė prieš 20 metų, kad, nebus, um, kad Kinė neįleis Junktinės karalystės parlamento delegacijos į Hongkongą. Ar jūs galvojate, kad tai yra tinkama, kad Kinė taip elgėsi ir draužė ES valstybės delegacijai patekti um, į Hongkongą? Visų pirma, norėčiau pasveikinti jūs jūsų puikiu darbu iki šiol, ponė Magerinė. Ir norėčiau užduoti klausimą dėl strategijos, kaip išbristi dabar iš situacijos su Rusija. Aišku, mes negalime judėti link šalto karo, dėl konfront, link konfrontacijos tarp rytų ir e, vakarų alijansų. Aišku, kad tikrai negalima leisti, kad tai blogėtų santykiai su Rusija ir Kinija, Ir jeigu mes e, susitaikome su tokiais dalykais, tai mes turime sutaikyti ir su tuo, kad NATO negali būti vertinama kaip blokas, kuris e, galbūt prieš pastatomas Rusijai. Taigi, koks čia būtų NATO vaidmuo, galvant apie Rusiją ir galvant apie ES saugumo strategiją ir Europos rytų kaiminysės strategiją politiką. Dabar dėl Izraelio mm, vyriausybės veiksmų dėl to, kad turi nutraukti gyvenviečių kūrimo politiką ir pradėti dėrybas dėl dviejų valstybių sprendimo ir daryti tai nuoširdžiai, tai irgi būtų būdas užkirsti kelią ateities karo, atsižvelgiant į tai, kad regione yra apie milijardas musulmonų. Mums liko tik 10 minučių, bet mm, aišku, kad vienas prašymas seko po kito ir mm, akivaizdu, kad kitą kartą kažkaip turėsime organizuoti mūsų sutikimą kitaip. Noriu paprašyti Europos parlamento narių gražiai elgtis su mūsų viešne ir iš tikrųjų pas, skirti kiek įmanoma daugiau laiko viešne atsakyti į mūsų klausimus. Kiek įmanoma, aišku, mes turime dar šiek tiek laiko ir, ir ši, turėsime dar paskui laiko ir šiandien ir rytoj mm, pasisak, bendrim pasisakymam. Smarkov, dabar. Ačiū. Labai trumpi trys klausimai. Pirmiausia, kokia kokių priemonių ketinatės imtis? remiant ES vystamąją politiką 15 metais. Antra, kaip suprantate Ukrainos prezidento poziciją dėl regionės valdžios Luhanskė ir dėl neskirimo daugiau jokių lėšų tam regionui. Ir pagaliau pastebiu, kad ponas Hanas ką tik sakė, kad tam, kad sankcijos būtų panaikintos, Rusija turėtų pajudėti. Ar mano klausimas jums, kokios pozicijos jūs laikysitės? Ar lauksitės, kol Rusija kažką padarys? Aš noriu sužinoti, kokių veiksmų kokie veiksmai egzistuoja, koks dialogas egzistuoja, nes e, dialogas visada turi tęstis. Labai ačiū. Toliau, ponia Utelt. Ačiū, pirmininkė. Pone Prinktinos Rusijos agresijos Ukrainoje, manau, kad darbiniai santykiai tarp ES ir NATO yra svarbus, tapo svarbus. Ir e, jums, Federika, klausimas. Kadangi jūs e, nuo jaunystės esate aktyvi politikė, e, jūs visada rėmėte už tai, kad būtų palaikomi kontaktai tarp Izraelio ir Palestinos ir nelegalių gyvenviečių statybos sustabdymas, dviejų valstybių įkūrimas, vienintelis kelias užtikrinti, išvengti ekstremizmo praėjus 20 metų po sustarimų ir priešingai kitiems konfliktams tame regione yra įmanomas sprendimas šio konflikto atžvilgiu. Mano klausimas yra, kaip galima prisidėti prie jūsų pastangų tam padėti. Madame la haute représentante, rapidement. Pane vyriausiai galiotinė, labai trupai. Kaip apibrėžtumėte savanorišką strategiją e, socioekonominiai e, Afrikos, Šiaurės Afrikos vystimuisi? Ar civilinė visuo, pilietinė visuomenė, žmogaus teisės, politika ir ekonomika? Afrika yra didžiulis ekonominis potencialas ir padėtų kovoti su terorizmu ir užtikrinti taivą pasaulyje. Viduržėmė jūros baseinas yra strategiškas e, regionas, kadangi ten gyvena 1,7 milijardo, e, greitai bus virš 2 e, milijardų, tai yra ketvirtis pasaulio gyventojai. Toliau, Ukraina ir Rusija. Daug čia pasakyta situacija blogėja. Turime demonstruoti ryštingumą Rusijos atžvilgių ir nepriimti E, Krymo aneksijos ir to, kas vyksta e, e, Donbase. Na, o dialogas, koks turėtų būti dialogas konflikto metu. Ir šiai krizai plėtojantis mums reikia siekti konstruktyvių santykių. Taigi kokią vietą užims Europą savo strateginės politikos e, prasme. Tack så mycket. Ehm, vi vill till att börja med från Sverige gratulera eh, den höge representanten Mogherini till upp... Labai ačiū, norėčiau pasveikinti Jūs, ponia vyriausiai galiotinę, su šiuo paskirimu ir noriu palinkėti Jums kuo geriausios sėkmės Jūsų darbe. Ir Švedijos pusės norėtume pasakyti, kad labai svarbu atsižvelgti ir į valstybių narių individualias pozicijas, skaitant Švedijos poziciją dėl užsienio politikos. Tai aišku yra svarbus politinis aspektas, kurio, kuris priklauso mūsų nacionaliniam parlamentui Ir mes turėtume darinti savo politiką su kitais nacionaliniais parlamentais, jeigu norime dirbti efektyviai. Norime dirbti su jumis artimai ir veiksmingai. Ir tam reikia įtraukti visus sprendimo prieimimo atstovus į šį procesą. Sorry. Uh, dear Madam Vice President. Pone vicepirminkė, jūs teisi. Daugelis klausimų yra susijęs su Ukraina ir Rusija. Ačiū už galimybę nacionalinių parlamentų nariams e, asmeniškai su jumis pasikalbėti. Norėčiau užduoti klausimą e, susijusiu su situacija Ukrainoje. Finansinės sankcijos atrodo per ilgą laiką būna efektyvios. Ką gali ES per trumpą laikotarpį padaryti, kad e, neleistų Rusijai skatinti vis daugiau smurto Ukrainoje? Ir susijusią temą, apie kurią kalbėsime vėliau, e, Indonezijos oro linijų lėktuvo nu, numušimas buvo lemiamas momentas griežtesnėms akcijoms. Ar e, Rusijos bendradarbiavimas tyrimuose dėl šio lėktuvo numušimo gali susilpninti ar palengvinti tas sankcijas, švelninti tas sankcijas? Ačiū, aš esu iš Danijos parlamento, socialdemokratė. Dėkoju poniai Mugarinį už sustikimą Danijos parlamente. Labai džiaugiuosi, kad jūs e, prioritetu laikote sustikimus su parlamentarais. Klausimas yra dėl darbo tarkės po 15 metų, kurią trumpai paminėjote. Šį kartą bus labai svarbu, kad moterų klausimai būtų traukiami į darbo atvarkę ir e, seksualinės reprodukcinės teisės ir sveikata. Mano klausimas yra, ar imsitės iniciatyvų, kad gautumėte Europos įgaliojimus, griežtą įgaliojimą, kad ES galėtų vieningai šiuo klausimu. Ypač, kai kalbame apie seksualinės reprodukcinės teisės. Ačiū. Thank you. I'll try to Ačiū, aš pasistengsiu atsakyti visus. Pirmininkas, manau, kad e, tikrai suprasme, kad e, vyriausiai galėtume negalės atsakyti detaliai visus klausimus. Taip, tai būtų sunkiau negu dėvėti tris kepurės vienu metu. Na, žinote, kad aš savo pažadus tiesiu ir čia tikrai ne paskutinis kartas, kai turime galimybę pasikalbėti ar tai būtų Europos parlamente, ar jūs nacionaliniuose parlamentuose. Kaip kad minėjote, su kai kuriais iš jūsų turėjome galimybę sustikti jūsų sostinėse, matau draugų čia šioje salėje. Ir aš planuoju aplankyti visus 28 nacionalinius parlamentus netolimoje ateityje. Ir tikrai aš susitiksiu su visais iš jūsų. Jeigu kažką praleisiu, tai galėsime tai aptarti vėliau. Norėčiau atsakyti pirmiausia į svarbiausius klausimus. Pradėsiu nuo Rusijos ir Ukrainos. Aš pastebėjau, kad dauguma klausimų šiandien daugiau buvo skirti Rusijai ir busimiems mūsų santykiais su Rusija. Viena vertus, būtinybė išlaikyti ne tik principus, bet ir pagarbą tiems principams, kad ta pagarba išliktų stabili ir stipri. Kai kas kalbėjo apie išeimo strategiją, aš sakyčiau, kad tiesiog tai turėtų būti strategija, siekiant užtikrinti, kad situacija taptų pozityvesnė negu iki šiol, nes iki šiol ji buvo labai neigiama. Kai kas apie tai iš jūsų kalbėjo, taip pat apie būtinybę dirbti su visomis tarpinėmis pusėmis, kurios svarbios daugelį regionų, pradant e, vidurio rytais ir viduržėme jūros baseinų, įskaitant ir Rusiją kai kuriais aspektais. Tai svarbu, kalbant apie Irano brandulinės darybas, kalbant apie Siriją, apie vidurio rytų e, taikos procesą, nes vis dar yra e, kvartetas ir jungtinių tautų saugumo taryba, kuri tai sprendžia. Tai gali tikti taip pat ir kitiems scenarijams, pavyzdžiui, Libijai ką kažkas čia paminėjo. Taigi aš skaičiau, čia nereikia šeimos strategijos, o reikia apskritai strategijos. Ir aš skaičiau, kad mums reikia strategijos trimis formomis. Viena vertus koncentruotis ties reformomis e, Ukrainoje, kad jos būtų sėkmingos. Mes tam dėmesio skiriame daug, tačiau galėtume skirti dar daugiau. Tai bus tas tikrasis e, elementas, kuris gali duoti rezultatų dabartinėje krizėje. Ir dėl taip pat dėkoju už klausimą e, dėl citatos iš e, laikraščio Kurier. Buvo kalbama apie autonomiją. Aš nekalbu vokiškai. Tai buvo vertimas Aš kalbėjau apie decentralizavimą, kaip mes šį dalyką visą laiką vadiname, kai kalbame apie vidaus reformas, kuriams, kurias reikia paremti Ukrainoje. Ir manau, kad tai, ką čia gali europiečiai padaryti su Europos taryba, taip pat mūsų darbas su EBPO, e SBO bus labai svarbus. Ukraina yra įsipareigojusi daryti tam tikras reformas su nauja vyriausybė, tikiuosi tas tikiuosi, tas darbas prasidės greitai, taip pat darbas su konstitucija ir valdžios decentralizavimu, kas gali padėti nacionaliniam sustaikymui. Tačiau čia yra ukrainiečių darbas, o ES gali jį tik tai paskatinti, padėti, paremti, tačiau procesas turi būti Kievo ir Ukrainos vadovo rankose. Antras strategijos elementas kuris reikalingas yra spaudimas. Ir čia sankcijos, kaip kažkas sakė, yra vienintelis, vienintelė spaudimo forma e, atmetant e, karinės priemonės, kas yra labai išmintinga tiek mūsų, tiek NATO pusėje. Tačiau taip pat žinoma, kad be to dar kartą mums reikia tam tikro dialogo. Mes darome spaudimą vienai šaliai, laikydamėsi tvirtų principų, tačiau tai veiksminga tik tai tuo pat metu pasiūlai dialogą, kanalą dialogujus. Ir tai ir yra svarbiausias klausimas to sustikimo e, su kitais komisijos nariais, kuris prasideda po dešimties minučių, su kitais komisijos nariais aptariant e, įvairius dokumentus, įvairius e, dėl paramos Ukrainos reforma, reformoms ir kitus kanalus dėl kitus reikalus su Rusijos federacija išsiaiškinti, kurie keliai iš buvusiųjų gali būti atveriami kokiu lygmeniu, kokio tikintis rezultatų ir kokių kelių negalima vėl atidaryti. Ir turime tai vertinti nuosekliai, kad būtume tikri, kad ką padarytume užsienio politikoje, būt, dėrėtų su prekybos, energetikos klausimais ir taip toliau. <clears throat> Reikia tikrumo, kad mūsų strategija būtų nuosekli ir iš Briuselio būtų girdimas, na, ne, galbūt ne vienas balsas, bet balsai, kurie kalbėtų panašiai. Atskaitos taškas yra Minsko sustarimas. Žinau, kad diskutuojama apie Minsko sustarimą. E, galbūt jis nėra pats geriausias, bet tai yra vienintelis raštiškas sustarimas, kurį pasidarė visos šalis. Ir Ukrainos vadovybė vis dar yra įsipareigojusi jo laikytis. Mes, mūsų atsakomybė yra paremti jų pastangas eiti šiuo keliu, išlaikyti šią liniją mūsų vizitas Sarajeve. Klausėte apie tai? Sakiau, kad daug kas priklausys nuo reakcijos, kurios lauksime, tačiau įgaliojimai, kurios gavome iš užsienio reikalų tarybos, labai aiškus. E, išbandyti politinę valią, patikrinti politinę valią ir pasirengimą dalyvauti procese, neformaliame, bet vis tiek esminėje procedūroje, kuri padėtų mums eiti į priekį, nes šiame regione, kuo skubiau reikia būtent to, rasti būdą, kaip eiti į priekį. Galbūt galėsiu atsakyti į jūsų klausimą grįžus iš ten penktadienio vakare, tačiau tikiuosi, kad turėsiu gerų žinių. Tačiau tos žinios turi ateiti iš Sarajevo, ne iš Bruselio. Bruselis pasirengęs eiti į priekį, jeigu bus bendras sutarimas dėl to, ką reikia daryti. Dėl vidurio rytų taikos proceso ar jo trūkumo. Kokį spaudimą mes galime daryti Izraelio vyriausybei, siekiant užtikrinti, kad visi grįžtų prie darybų stalo. Pirmiausia, reikia, sakyčiau, reikia pasiūlyti stalą, prie kurių būtų galima susėsti jo trūksta. Buvo žengs, žengti įvairūs žingsniai pastaraisiais mėnesiais, dabar kartu su partneriais, pradedant nuo Junktinių valstijų, taip pat svarbiausia arabų šalių, arabų lygos, kuri buvo susirinkusi savaitgalį ministrų lygmenių, bet taip pat e, Egiptas, e, Jordanija, Saudo Arabija. Mums visiems reikia pasiūlyti formą Palestinos vyriausybė ir Izraelio vyriausybė. Proceso trūkumas pats savaime yra radikalizacijos e, elementas abiejose stovyklose ir apskritai regione, nes didesnį nerimą kelia, kelia ne tik perspektyvų Palestinai trūkumas ar saugumo Izraeliui trūkumas, nerima kelia tai, kad tame vakume, kuris atsiranda gazoje, gali kilti dar blogesnių dalykų ir tuomet mes žvelgdami atgal sakysime, a, buvo galima, buvo lengviau e, išspręsti šią situaciją, palyginti su Sirija ar Iraku. Tačiau nesėmėme veiksmų. Taigi reikia pasistengti pasiūlyti galimybę restartuoti procesą, atnaujinti procesą. Apie tai kalbėjomės ir Strasbūrė praėjusią savaitę. Ir manau, kad Europoje reikia šitą padirbėti. Jūs sakėte, ką galima padaryti, kad šias pastangas paremtumėte. Turite suprasti faktą, kad vidurio rytuose e, šalims reikia mūsų padėti dialogui, o ne dalyvauti dialogą. Reikia išlaikyti pusiausvyrą ir išmintingą požiūrį, nuraminti e, visus ir E, sugražinti šiek tiek e, kritiško ar protingo mąstymo ir protingų veiksmų. Ir kad tai padarytume, mes patys tokie turime būti. Libija. Jūs visiškai teisi, kai klausėte apie tai. Ir diplomatinių, užsienio politikos, energetikos, saugumo, migracijos klausimų, tai yra tas mišnys, kuris gali pavirsti ar blogomis, arba geromis žiniomis. Taip, labai gali būti pozityvios žinios, jeigu pavyks kažką pozityvaus padaryti. Reikia koordinuoti ne tiek komisijos narių darbą, bet valstybės narės daugiausia ir jungtinių tautų darbą. Toks yra čia formatas. Tikriausiai turėsime, nuveiksime šį beitą jau šiomis dienomis kartu su Bernardino Leon. Nežinau, ar yra čia visai viešai žinoma, tačiau jis šią savaitę bus Bruselėje ir apie tai mes su juo kalbėsimės, būtent apie tai, siekdami koordinuotų veiksmų. Aš nepasisakau prieš atskirų valstybių narių iniciatyvas ar jų grupių iniciatyvas, kol visi tie veiksmai koordinuojami ir manau, kad Libija galėtų būti toks atvejis, kur galėtume suteikti užduotis tam tikroms valstybės narėms parengti ES veiksmus kartu su jungtinėmis tautomis JAV e, taikyti vienodą požiūrį. Šiandien turbūt tas scenarius yra sudėtingiausias ir aš manau, kad mums reikia darbo, kuris e, skatintų įvairias šalis Libijos visuomenėje, kurios prieštarauja terorizmui ir smurtui, kad jos susėstų prie stalo ir sutartų nesuskaidyti šalies, o ją kartu valdyti. Tačiau, kad tą pasiektume, tai mūsų laukia sudėtingiausias kelias. Tačiau Bernarelio Jaon pastangos būtent skirtos e, šia, šiam tikslui ir mes turime jam padėti ir koordinuoti savo veiksmus. Na ir pagaliau EOLEX, apie EOLEX, e, e, EULEX manęs klausėte. Praėjusią savaitę įvyko ypatingas, ypatingojo komiteto posėdis šiuo klausimu. Kalbėjausi su Žakė apie tai. Jis yra pasirengęs e, oficialiai atsiskaityti po keturių mėnesių, tačiau aišku ir prieš tai ypatingame komitete galbūt e, jis atvyks pateikti tam tikrą ataskaitą apie rezultatus. Jis sakė, kad šiuo metu jis sustikinėja su atitinkamais žmonėmis ir ko gero iki sausio pabaigos vasario pradžios jis jau galės pateikti preliminarų vertinimą. Ir pabaigai, kas po 2015 metų seksualinės ir reprodukcinės teisės Na, čia puikia diena šiandien užduoti šį klausimą. Aš e, visiškai esu įsipareigojusi dėl ES vieningos pozicijos formavimo užsienio reikalų taryba vystimuisi skirs, vyks e, gruodžio 12 po savaitės. Ir aš tikiuosi, kad mes pasieksime bendros ES pozicijos. Prieš teikdama čia sustikau su atitinkamais jungtinių tautų pareigūnais. Manau, kad tai yra viena iš sferų, kur bendras ES stiprus įnašas gali padaryti, e, padaryti įtakos pasauliniu mastu. Turime prisimti šią atsakomybę, o kai dėl ES vystimosi metų, tai širit iš tiesų skaičiau darbo atvarkę ir supratau, kad e, Rygoje bus paskelbti ES vystimosi metai. Manau, kad tai bus sausio 9 diena. Ir aš tikiuosi, kad galėsiu ten dalyvauti paskelbiant tą dieną. Ir tai galėtų būti politinio dėmesio ženklas, ne tik iš komisijos nario pusės, kuris už tai atsakingas, bet ir iš mano pusės. Nes pagal naują komisijos darbų koordinavimo sistemą, tai ne tik tam tikras nuseklumas, kuris e, numatytas, bet ir politinės valios klausimas. Tai yra vystimasis mūsų darbas prekybos srityje ar energetikos srityje, įskaitant pietų srauto klausimą, migracijos srityje dirbamas darbas, visi aspektai. mūsų darbas įvairiose sritise, sektoriuose yra užsienio politikos dalis. Ir yra, tai yra šis elementas, kuris gali pasikeisti. Europos parlamentas ir daug nacionalių parlamentų jau seniai to aprašė ir man atrodo, kad tai yra vienintelis būdas užsimti užsienio politiką. Visos dėlionės gabaliukus sudėlioti ir suburti bendrą mūsų veiksmų, mūsų vaidmens pasaulyje vaizdą. E, aktyviai ir proaktyviai numatant pokyčius. Ir vystimasis čia yra, mano nuomonė, ypač svarbus. Šiandien manęs kitas pašnekovas paklausė, ar turėsite laiko vystimosi bendradarbiavimui, klimatui, su visomis krizėmis aplink Europą mums reikia tai daryti, nes jeigu šiandien neinvestuosime į priemonės, kurios gali iškirsti kelią krizėms rytoj, tai po dešimties metų, po penkerių ar dešimties, dvidešimties metų, tas, kas dirbs mano postę, turės tiek pat arba dar daugiau krizių kaip šiandien, jeigu nedėksime priemonių, kurios užkirstų kelią krizėms. O vystimasis ir klimatas yra du svarbiausi elementai ir saugumo politikos rytyje, nes prieiga prie išteklių, prieiga prie žmogaus teisų ir demokratijos, ko gero yra svarbiausia priemonė, kurią turi europiečiai, kad galėtų stabilizuoti ne tik mūsų regioną, bet ir e, visą pasaulį. Tai, aišku, graža viso to pajutama ne po trijų mėnesių, tačiau tik tai tai duoda gražą po penkerių metų. Ir čia mums reikės skirti ne tik išteklių, bet politinės valios ir dėmesio. Ir leiskite baigti ir paprašyti, e, paprašyti jūsų man atleisti, ir, nes aš vėluosiu į komisiją. Ir tikiuosi, kad vėl sustiksime greitai, galbūt ne kitą savaitę, bet labai greitai. Ir jūs visi su jumis visais taip pat sustiksime salėse parlamentuose, lankydamasi e, valstybės narėse. Ačiū uždėmesi. Ladies and gentlemen, thank you very much. Gerbėmėjai, ačiū. Manau, kad e, kitą kartą mažiau klausimų turėtume įtraukti į darbo tvarkį ir skirti daugiau laiko pasisakymams. Tai šiandien išmokta pamoka. Tai leis iš tikrųjų surenkti gilesnį diskusiją. So thank you very much. Taigi pradėkime diskusiją dėl kito darbo tvarkės punkto. Kalbėsime toliau apie Moldovą. Prašom visus ramiai išeiti iš salės, kas išeina. Kan man jemand dafür anhören? Sorry, there in the aisle. Let us short have a discussion. Kągi, aptarkime trumpai Moldovą. Mes išplatinome pirmą pareiškimą, parengtą Europos parlamento, pareiškimas apie rinkimus, kas buvo gerai, kas blogai, kokie trūkumai. Bendras vertinimas yra toks, kad rinkimai vyko demokratiškai. Antra, naujausios žinios apie rezultatus. Suskaičiuota apie 95 procentai balsų. Tai reiškia, kad e, proeuropietiškos partijos demokratai ir liberalai kartu turi 55 vietas iš 101. Taigi rezultatai rodo, kad yra proeuropietiška dauguma. Nors turėjau abejonių, paskutinėmis dienomis ir remintis vakar vakare gautais pirmais rezultatais, jie atrodė visai kitaip. Bet dabar aišku, kad yra reali galimybė toliau dirbti ir įgyvendinti asociacijos ir laisvos prekybos susitarimą. Ir Aišku, kad dabar reikalingos jau platesnės strateginės diskusijos. Jau reikia kalbėti ne vien apie laisvą priekybą. Mes turime padaryti daugiau ir turime užtikrinti, kad čia šalis turėtų laisvą pasirinkimą. Turime galvoti ne vien apie priekybos apribojimus, bet ir viešuosius ryšius. Iš tikrųjų, Rusija darė didžiulę įtaką rinkimų kampanijai pastaraisiais mėnesiais ir mes pakankamai nekalti šio požiūriu esame. Ir mes turime iš tikrųjų atsargiau elgtis nei anksčiau, atsižvelgiant ir į įvykius Gruzijoje ir Ukrainoje susitarimas, kurį Rusija dabar sudarė su Abhazija, matome aišku, kokia kryptimi jis siekia eiti. Bet manau, kad Moldovos rinkimų rezultatai suteikia įgaliojimus tęsti proeuropietišką politiką Ir mes ją turėtume vykdyti daug profesionaliau negu iki šiol. Tokia būtų mano nuomonė. Ir tokia maža šalis kažkur pietričiuose. Turime iš tikrųjų ją žiūrėti rimtai, nes Maskva didžioji žiūri į šią šalį rimtai. Todėl mes turėtume labai aiškiai suvokti, kad e, mes dažnai vadovaujamės technokratiniais sprendimais, veiksmais trumpalaikiais, bet neturime bendros strategijos. Ir baigdamas pasakysiu, kad e, tai, ką dabar matome, sakykime taip, Rusija ragino pasirašyti visos prekybos sutartį nuo Vladivostoko iki Lisabonos. Aš sutinku. Manau, kad e, tikrai mes visi suinteresuoti gerai santykiai su Rusija, tačiau esmė ta, kad visos šalis laisvos pasirinkti, kurioje dėrybų pusėje ar kokią poziciją jos dėryboje, dėrybose užims. Ukraina, Gruzija, Moldova. Jeigu jos pasirinka sakyti, mes nenorime, kad mūsų atstovautų Maskva, tai yra jų pasirinkimas. Yra Helsinkio susitarimas, teritorinis integralumas ir šalių suvereni teisė dalyvauti dėrybose dėl susitarimų ir partnerystės sutarčių taip, kaip jos to nori. Tokia yra tarptautinė teisė ir mes turime gerbti tautų suverenės teisės. Teisė pasirinkti, kurie kryptimi jos nori eiti. Pradedame diskusiją, kas norėtų pasisakyti. Pane Kalnietė. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti rinkimų rezultatais, nes EPP e misija prieš keletą savaičių vyko į Moldovą ir tada buvo tikrai neaiški padėtis ir norėčiau padė, pasveikinti draugus Moldavijoje. Moldavijoje būdami mes pasiuntėme labai aiškę žinę. Mes išreiškėme savo paramą prieš rinkimus ir pasakėme, kad po rinkimų mes reikalausime reformų. Būtent to tikisi Europos Sąjunga. Europos Sąjunga turi reikalauti įgyvendinti reformas. Ir e, Europos Sąjunga turi iš tikrųjų remti Moldovą įgyvendinančias reformas. Ir aš manau, kad tos šalis, kurios 91-aisiais pradėjo nuo to paties išeities taško, pasirinko reformų kelią ir dabar yra Europos Sąjungoje, jos turi patirties, yra padariusios klaidų ir yra padariusios sėkmingų sprendimų. Ir tų šalių, tų valstybių narių atstovai tikrai būtų tie žmonės, kurie turėtų vykti į Moldovą ir padėti tai šaliai žingsnis po žingsnio vesti šalį į priekį. Tai, manau, yra labai paveiki priemonė, kurią mes turime, kurią pasitelkdami galime parodyti, kad jų Europos pasirinkimas yra teisingas pasirinkimas. Pana Švarcemerk. Na, gerai galbūt, kad e, aptarėme šiandien Moldovos klausimą po to, kai jau turime rinkimų rezultatus, bet ar kalbame apie Moldovą ar apie Vakarų Balkanus, mes per ilgai vilkiname viską. Būtent todėl visi procesai taip ilgai trunka. Ir antra, mes turime suprasti, kad Rusijos federacija vykdo ekonominį karą ne vien prieš Ukrainą, bet ir prieš Moldovą ir toliau bus eksporto suvažymų ir taip toliau. Tai reiškia, kad mes galime palaikyti Moldovą tik jiems padėdami ir atverdami rinką. Mes negalime tikėtis, kad Moldova viena skurdžiausių Europos šalių. Negalime leisti, kad ji toliau grimstų į skurdą ir nepadėti jai. Ačiū pirmininką, keletas pastabų. Aš vienas iš tų, kurie sveikina vakar vykusių rinkimų Moldovoje rezultatus. Svarbu nepamiršti ir atmosferos ir to didžiulio spaudimo prieš rinkimus, kurį darė Rusija ir vidinės prorusiškos jėgos. Ir antra, tos sankcijos, kurios kurias e, numatė Rusija Moldovai nesilaikydama tarptautinių taisyklių, iš tikrųjų sukūrė papildomą didžiulį spaudimą. Ir ES padedama Moldova sugebėjo kažkaip e, išgyventi tų sankcijų poveikį. Ir trečia, ko reikia dabar Moldovai, ES, ES parlamento, nacionalinių parlamentų, ES komisijos, kad mes visi padėtume proeuropietiškoms jėgoms Moldovoje ir kad būtų kaip greičiau sukurta veiksminga vyriausybė palaikanti europinį projektą. Ir galiausia pacituosiu asmenį, kurį labai gerbiu. Mes turime užtikrinti, kad Moldova tinkamai ir laiku įgyvendintų stabilizacijos susitarimą su Europą, nes tai yra vienintelis būdas žengti Europos keliu. Kai mūsų įgyvendintas šis susitarimas, mūsų kurtas pagrindas vėlesniam prisijungimui prie ES. Ir galiausiai, kolegos, buvo tam tikrų gandų, kai Moldovos teismas nusprendė uždrausti vienai partijai dalyvauti rinkimuose. Galbūt skamba sensacingai toks sprendimas. Tačiau viena partija akivaizdžiai buvo finansuojama Rusijos ir jos lyderis aiškiai pasakė, aš atstovausiu rinkimuose Rusijos interesus. Ir jo partija, kuri buvo susijusi su asmenimis, kelsiai smurto proveržius ir dalyvausiais nusikalstamoje veikloje Tai iš tikrųjų aišku, kad e, pažeidžiamos čia bet kokios europinės ir tarptautinės taisyklės. Ir galiausia, ką apskritai mes galvojame apie Rusijos finansavimą politikos, politinių partijų Europos Sąjungoje, žinant, kad šios partijos aiškiai prieš Europos Sąjungą, tai yra ne viena partija. Tokių yra daug. Ar mes galime tai leisti? Jūs, nacionalinių parlamento atstovai ir mes, Europos parlamentas, ar galime leisti, kad situacija liktų toliau tokia, kokia yra, prisidengdami demokratiją? Nes galiausiai iš tikrųjų yra ta penktoji e, kolona. Viskas prieš Europos Sąjungą. Ačiū, pirmininkė, visiškai sutinku su kolega iš socialistų mm, kai jis kalba apie tai, kad e, ši partija, kuri vadinama tėvynė buvo, ne, jie buvo neleista dalyvauti rinkimuose, nes trim dienom likus iki rinkimų buvo teikti įrodymai dėl e, finansavimo iš Maskvos atkeliavusi. Tai aišku, kad rinkiminiai įstatymai aiškiai apibrėžia tai, kad jokia partija negali gauti finansavimo iš už. Iš, iš, už mm, e, valstybės ribų iš išorės. Tai ir aišku, ir partijos, kurios e, funkcionuoja valstybėse narėse, yra gavusias e, finansavimo iš, iš Rusijos. Jeigu taip būtų, e, iš tikrųjų, tai būtų gal šeštas dešimtmetis sugrįžimas į tuos laikus, kai, kai sugrįžtumėm prie finansavimo iš Rusijos ir kaip tai būtų tada Europos parlamentas primtų sprendimus dėl kaiminystės. Tai iš tikrųjų labai rimti dalykai, taip pat rimta kaip ir um, karinė agresija. Ir dabar dar tas dalykas, galvojant apie um, EPP, liberalų, socialistų frakcijos, tai yra frakcijos, kurios puikiai atstovavimas Europos parlamente, partijos, kurios, kurios atstovauja Europos parlamente, galvojant apie liberalų partijos um, kai kurias narės, e, yra paskelbusios jos, kad e, dėrėsis dėl mm, koalicijos proeuropietiškos ir aš tikiuosi, kad iš tikrųjų ir mes prisijungsime ir tokiu būdu padėsime suformuoti proeuropietišką um, vyriausybę. Moldovoje. Nepamirškime, kad yra paskelbta, kad 2015 metais um, Moldova pateiks oficialų prašymą stoti Europos Sąjungo. Tai aišku, kad ko tokia valstybė tikisi iš mūsų, kad mm, pono Šerčios pranešime, kas yra pasakyta, kad mes balsavome dėl to pranešimo visai neseniai. Taigi nepamirškime, kad yra laukiama palaikymo iš mūsų pusės ir aišku, kad viskas bus labai mm, politiškai jautru. Taigi renkimės tokiems dalykams. Ačiū. Paso Štrevičius. Thank you, Chairman. Indeed, uh, colleagues. Ačiū pirmininkė, kolegos, tikrai m, mm, turime šansą pasveikinti ne vien tik tai Moldovą ir Moldovo žmonės, m, mm, kurie pakankamai aktyviai dalyvavo m, mm, parlamento rinkimuose. M, bet ir kaip Europos parlamentas, reikia pasakyti, kad prieimė teisingą sprendimą, mm, nusprendęs ratifikuoti asociacijos sutarimą su Moldova ir padarė tai laiku. Manau, kad jie gavo mūsų mm, ženklą, mūsų žinę kad mes norime padėti Moldovą ir Moldovos žmonėms judėti į priekį, nežiūrėti atgal, nežvalgytis aplink, bet žengti į priekį, pasirinkus tinkamą kelią. Tai yra europinė perspektyva. Ir aš tikiuosi, kad šie rinkimai pastarnaus kaip puikus pagrindas. Ta, Moldovos būsimai vyriausybei suformuoti, įsitvirtinti ir gauti pavadinimą, kad tai yra ne vien tik tai proeuropietiška vyriausybė, bet kad tai yra tik tai, tikrai aktyvi vyriausybė, kuri kovoja su korupcija, kovoja už geresnę valdyseną, kad ji žengia aiškiai reformų keliu. Turime sutikti, kad Moldovai dar teks padaryti labai daugą. Jei reiks reformuoti ekonominės ir politinės struktūras, jei reikės sukurti geresnės sąlygas verslui geriau dirbti, sukurti daugiau gerų darbo vietų, kad būtų daugiau klėstėjimo sukurta šalyje. Tačiau kolegos, Aš tikiuosi, kad tai tikrai yra šansas dar kartą parodyti, kad yra aiški perspektyva toms valstybėms, kurios pasirenka tinkamą kelią, kurios vykdo reformas, kurios žengia į priekį. Dėl to vakar dienos rinkimai Moldovoje mm, dar kartą įrodo, kad žengėme reikiamų kelių ir turime toms valstybėms suteikti aišku šansą toliau vykdyti tas reformas. Mes turime padrasinti tas valstybės remdami jas. Ir raginu ES atitinkamas struktūras ir valstybės narės paremti Moldovą, mm, suteikiant įvairią pagalbą, ekspertų pagalbą, kad ši šalis galėtų taip pat geriau dalyvauti ES rinkose, kad, kai šali, kad tai šaliai geriau sektusi, kad ta šalis tvirtėtų, stiprėtų kaip tikrai puikus europinių reformų pavyzdys. Ačiū. Eh, vamos a parar dos minutos porque estamos esperando al representante permanente de. Ačiū. Dabar turime palaukti porą minučių, kadangi Niderlandų nulatinės atstovybės ES atstovas tuo atvyks, yra paskutinis um, mūsų darbo atvarkės punktas, o pusė septynių už šios salės, prie šios salės durų mūsų laukia kokteiliai, kuriais galėsime pasivaišinti, bet dabar dviejų minučių pertrauką. Vamos a empezar. Tenemos el privilegio de tener una reunión informativa con Peter D. Hroyer. Que... Kągi, pradėkime darbą. Turime galimybę mm, pasikeisti nuomonėmis dėl Peter Degoja, e, e, nuomonėmis su Peter Degoja, kuris yra nuolatinis atstovas Niderlandų Europos Sąjunga. Mes galėsime aptarti, kai vyksta MH17 mm, katastrofa Ukrainoje, tyrimas e, jos iš tikrųjų bus labai įdomu išgirsti, ką ponas Degoja ir gali mums papasakoti šio klausimu. Chairman, for... Ačiū pirmininkė už šią galimybę, e, iš tikrųjų antrą galimybę suteikti jūsų komitetui informacijos dėl to, kaip vyksta tyrimas MH17 katastrofos. Kaip atsinate, MH17 e, skrydis lėktuvas nukrito ir 298 keleiviai ir visa įgula žuvo. Per e, dienas po katastrofos visa bendruomenė, tarptautinė bendruomenė buvo įsitikinusi, kad visas tyrimas turi būti tinkamai atliktas ir todėl buvo nusityti trys prioritetai. Visų pirma, tai yra uh, repatriavimas, tai yra palaikų identifikavimas ir gražinimas, kalbant apie keliaivius ir įgulą. Toliau techninis tyrimas turėjo būti atliktas išsiaiškinant aplinkybės, kuriamis įvyko katastrofa. Uh, Ir toliau baudžiam, kriminalinis tyrimas turėjo būti atliktas um, tarptautinis, įsiaiškinant nusikaltėlius, tai yra tuos, kurie mm, teisiškai atsakingi už tą katastrofą. Taigi šie prioritetai buvo apibriežti SBO, ES, Junktinių tautų saugumo taryboje, kuri priėmė rezoliuciją 2166 mm, Liepos 1 dieną dėl šios katastrofos. Ir mano vyriausybė ypatingai dėkinga už paramą iš Europos parlamento pusės dėl visų veiksmų veiksmų, kurio buvo imtasi po katastrofos. Tikiuosi, pirmininkė, kad galėsime ir toliau Mm, tikėtis e, parlamento politinės viešos paramos šiais lasmės. Dabar dėl tų mm, trijų prioritetų norėčiau tarti keletą žodžių, kadangi jie tarptautinių lyginių pripažinti ir pabaigoje dar norėčiau paminėti, koks darbas liko ateičiai. Um, tikiuosi suprasti, kad aš bandu mano vyriausybės vardu, um, mm, sakysiu, pateikti jums naujausią faktinį informaciją apie tai, kokiu žingsniu mano vyriausybė ėmėsi. Taigi visų pirma, pirmas tų, iš tų trijų prioritetų tai yra palaikų atpažinimas repatriavimas. Per, e, e, e, iš karto po katastrofos buvo sutarta tarp Ukrainos ir Niderlandų, kad Niderlandai irgi dalyvaus paskui. Australija, Malazija prisijungs prie repatriavimo pastangų per, partimą, per uh, parą iš karto mm, po, po katastrofos ministras pirmininkas Timermans, kuris dabar yra komisaras Timermans, vadovavo komandai ir jau kitą dieną buvo Harkove sudarytas štabas ir organizuotas pirmas vizitas į katastrofos vietą. Iš pradžio dėl saugumo situacijos buvo galima tik tai mm, pirma apžvalga. Aišku, SBO labai atidžiai stebėjo visą saugumo situaciją ir mes labai dėkojame šią organizaciją, SBO organizaciją už visą pagalbą ir visą atliktą darbą. Ponas Albert Bech buvo mm, paskirtas sugražinimo misijos vadovų Liepos 26 dieną ir prasidėjo visas darbas. Iki to laiko jau daug palaikų. Mm, pirma komanda buvo mm, suradusi ir nusprendus, kad dėl saugumo situacijos ta misija negali būti tęsiama, tai buvo žingsnis atgal. Iš tikrųjų, paskui Niderlandai palaikė kasdienį kontaktą su SBO, aiškinantis, ar būtų galima vėl patekti į nelaimės tarybos vietą. Europos e, ministrų taryba, e, vadovų taryba nusprendė, kad, e, aišku, saugus pateikimas į tą nelaimės vietą turi būti atskiriama dalis nuo paliaubų proceso Ukrainoje. Ir dabar Enhovene penktadienį. Per sugrįžo paskutiniai palaikai. Buvo perkelti į Hilversum miestą palaikai, kur buvo atliktas atpažinimas. 289 iš 298 aukų jau yra identifikuotos. Kaip įsivaizduojate, darbas yra tęsiamas, atsižvelgiant į tai, kad paskutinį penktadienį vėl. Um, keli palaikai buvo sugražinti namo. Uh, Taip pat vyko ir techniniai tyrimai ir dėl to prioriteto turiu pasakyti, kad civilinės aviacijos organizacijos konvencijos, yra Čikago konvencijos 13 e, straipsnis aiškiai nustato parametrus dėl e, aviacijos katastrofų tyrimo. Toje, ta valstybė, kuri vyko katastrofa, yra Ukraina, taigi jai tenka pirminė atsakomybė už e, tyrimo pradėjimą ir atlikimą. Pagal šios konvencijos 13 priedą įvertinus Ukrainos tyrimus, civilinė aviacijos organizacija tarptautinė paprašė Niderlandų imtis vadovaujančio vaidmens ir Olandijos saugumo taryba yra visiškai nepriklausoma viešo sektoriaus tarnyba ir Olandų tyrėjai, tai, tai prie kurių prisijungė Ukrainos, Rusijos, Australijos ir Malazijos tyrėjai, atliko tyrimą. Taip pat buvo ir um, ESOS atstovų ir tarptautinės civilės aviacijos organizacijos ICAO atstovų tyriant um, šios katastrofos aplinkybės. Um, Olandijos saugumo taryba pateikė rugsėjo 9 dieną preliminarės išvadas, iš kurių viena buvo, kad uh, ta žala, kuri pas, nustatyta priekinėje lėktuvo uh, dalyje, mm, leidžia nuspręsti, kad, uh, buvo, kad iš išorės labai didelę energiją turinčių objektų didelis skaičius um, pateko į lėktuvą. Taigi, galvojant apie Mm, tai, kad anksčiau buvo galvojama, kad buvo teroristinis išpolis lėktuvo viduje surinktas, ar kad mechanis kažkoks lėktuvo gedimas, tai tuos dalykus jau galima atmesti. Taip pat elementai lėktuvo, kurie buvo svarbus tyrimui, buvo e, surinkti iš e, katastrofos vietos nuo spalio 11 iki 23 dienomis tuo laikotarpiu, e, bendradarbiaujant visom šalims, visom šalims susitarus, suderinus tai su vietos gelbėjimo tarnybomis, kurios padėjo nesugebėjo surinkti nuolaužas. Kol nebus baigtas tyrimas, negalima padaryti galutinių išvadų tai dėl um, šios katastrofos. Olandijos saugumo taryba ketina pateikti savo ataskaitą galutinę 15 metų viduryje. E, tikslas yra nustatyti net niekas yra atsakingas, o dėl ko įvyko ta katastrofa, nes kas atsakingas, tai yra trečias prioritetas e, kriminalinis tyrimas. Ir čia yra įvairios jurisdikcijos, kurios dalyvavo kartu, pradedant e, kriminalinį tyrimą. Bendra tyrimo komanda buvo suformuota e, spalio 7 dieną, kad dirbtų kartu. Tai komanda, kurioje yra Niderlandai, Ukraina, Australija ir Belgija dirbama kartu su kitomis valstybėmis, ar kurių ir Malazija. Olandijos prokuratura ėmėsi kasdienio to tyrimo stebėjimo tyrimas atliekamas nepriklausomai. Olandijos prokuratura pareiškė, kad kriminalinis tyrimas, aišku, užtruks pakankamai ilgai, atsižvelgiant į šio atveju mastą, sudėtingumą ir tartautinį matmenį. Taip pat prokuratura atsisako bet kokių teiginių, bet kokių pasvarstymų, kas galėtų būti, kol nėra atliktas tyrimas iki galo. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų dar reikia reikia atlikti labai daug darbo. Nei vienas iš tų prioritetų dar nėra iki galo išbaigtas. Dėl pirmojo prioriteto, kaip aš jau sakiau, dar yra devynios aukos, kurių, kurios turi būti um, identifikuotos. Tam, kad būtų įmanomas jų identifikavimas, reikės uh, dar grįžti į katastrofos vietą. Ir yra dar tokių vietų, kur katastrofos vietoje, kurios nebuvo tinkamai ištirtos dėl saugumo situacijos. Be to dar yra ir degimo vietų, kurias irgi reikėtų papildomai ištirti. Toliau dėl um, to techninio tyrimo, antro prioriteto, kad čia laikomasi tarptautinės bendruomenės suderintų normų, kaip aš jau minėjau, pagal Čigagos konvencijos 13 priedą. Ir aišku, tas tyrimas atitinkamai turi būti um, įgyvenamas taip, kaip turi būti. Papildomo ty, tarptautinio tyrimo nereikia. Šis tyrimas turi būti techninis ir neturi būti politizuojamas. Mūsų manimų nėra jokių priežasčių priežasčių, kurios leistų abejoti atlikti tarptautinės komandos, kuri atlieka šį tyrimą profesionalumu ar nešališkumu. Negalime atmesti galimybės, kad m, gali prireikti dar kartą sugrįžti į katastrofos vietą tam, kad būtų galima atlikti papildomus techninius tyrimus. Ir kaip aš jau sakiau, e, praeitą savaitę ir aną savaitę nuoložos yra surinktos katastrofos vietoje, tie elementai, kur yra svar, laikomi svarbus tyrimui, bus sugražinti į Niderlandus. Uh, Mes tikimės, kad jie atkeliaus į mūsų šalį jau kitą savaitę. Dabar dėl trečio prioriteto, dėl koordinuojamų tų kriminalinių skaltimų, kurie vykdomi kelių valstybių, tame tarpe į Niderlandų, čia reikės visų dalyvančių šalių pilno bendradarbiavimo, ypač galvojant apie tai, kad visos valstybės turi bendradarbiauti, kai yra pateikiami teisinės pagalbos prašymai, kurių gali būti. Uh, pateikiama. Kaip aš jau sakiau, mano vyriausybė va, užima vadovaujantį vaidmenį šiame tyrimė, tačiau ji nepasakys, kas yra atsakingas už šią katastrofą, kol tyrimai nebus užbaigti. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad Olandų vyriausybė tikrai dės absoliučiai visas pasangas ir pasinaudos visomis pastang, pajėgomis, kurios tik tai bus reikalingos, kad būtų galima visus tris prioritetus įgyveninti. Kaip aš jau sakiau, visi vyriausybės nariai ir ministras pirmininkas aiškiai tą pasakė nuo pat pradžių, kad, tai, kad užduotis yra labai sudėtinga ir čia prireiks kantrybės, vienybės e, ir bendradarbiavimo. Ir galiu patikinti, kad kartu su mūsų bičiuliais Europoje Europoje ir kitur. Tikrai dėsime visas pastangas viską padaryti, kas yra įmanoma, kol pasieksime mūsų tikslų, nes tai turime padaryti dėl um, aukų. Thank you, Mr. De Hoyer. Thank you, Peter. Ačiū, pana De Hoyer. Ačiū, Peterai, už uh, tyrimų rezultatų pristatymą. Ir ačiū ypač Elmarui, kad šis klausimas trauktas darbo tvarkė. Tai e, vertina ir mano kolegos iš Senato, aš pati ši nelaimė turėjo didžiulį poveikį Olandijos visuomeniai iš 289 skridusių lėktuvų. 169 e, buvo Olandai. Šeimos netekusios savo artimųjų e, džiaugiasi, kad jų palaikai grįžo namo. Bet dabar reikia aiškių atsakymų, kas įvyko tą dieną. Deja, atsakymų paieška gali dar užtrukti gana ilgai. Kaip užsienio reikalų komiteto pirmininkė, aš asmeniškai dalyvau vasarą e, šiame darbe. Su ministrais aptarėme, kaip ką daryti po nelaimės. Ir dėl tos politiniškai jautrios situacijos tarp e, Rusijos ir Ukrainos. Tuo pat metu mes tengiamės padėti šeimoms Aš pati lankiausi Eindhoveno oro uoste keturis kartus pademonstruoti paskutinę pagarbą e, paskutiniam palaikų skrydžiui. Paskutinėje palaikai grįžo šį penktadienį. Visi tikėmės, kad per keletą mėnesių paaiškės, kas sukėlė tą katastrofą. Tačiau ypač svarbu, kad tarptautiniai tyrimai būtų vykdomi labai e, jautriai ir kruopščiai. Dėkuoju visiems už jūsų paramą. Labai gerai mums visiems žinoti, kad e, visi europiečiai demonstruoja solidarumą ir užuojautą e, ar kit, Olandijos ar kitoms šalims, kurios e, prarado savo mylimus žmonės šios nelaimės metu. Ačiū, ponia pirmininkė. Yes, thank you, uh, thank you, Elmar. Uh... Ačiū, Elmarai. Aš taip pat noriu padėkoti už tai, kad ši tema įtraukta į darbo tokia ir už tai, kad Holandijos nuolatinis atstovas pateikė informaciją komitetui. Sakiau, kad kai gavome pirmą informaciją, sakiau, kad mūsų moralinė pareiga aukų šeimoms toliau tęsti šį procesą iki trečio žingsnio pabaigos, tai yra atsakingų patraukimo atsakomybėm. Gal konkrečiau galėtumėte pakalbėti apie šį trečią žingsnį. Jūs gana aiškiai kalbėjote apie techninius tyrimus ir apie tai, kad tikitės galtinės ataskaitos bent jau 15 metų viduryje. Dabar žinau, kad tai užsitęs, tačiau iš pat pradžių jūs sakėte, kad visada jums jautėte Europos parlamento paramą. Ir aš noriu patvirtinti, kad jūs turite tą paramą ir ką galime mes padaryti, kad būtų galima pagreitinti šį trečiąjį žingsnį, tai yra patraukti atsakingus atsakomybėn. Ką mes galime padaryti, kokį spaudimą turime daryti, kad e, tai būtų padaryta. Nes e, aš aišku galiu pagirti Niderlandus e, dėl to, kaip buvo vykdomi iki šiol visi tyrimai, tačiau aukų šeimos iš tiesų laukia ir to paskutinio žingsnio. Gal galėtumėte konkrečiau apie tai pakalbėti ir kaip mes jums galėtumėte, galėtume padėti. Thank you, Mr. Chair. Well, the gratitude... Ačiū, pana pirmininkė. Jau padėkos buvo išsakytos e, kitų kolegų, vieno iš nacionalinio parlamento, kito iš Europos parlamento. Aš turiu vieną klausimą. Ar būtų įmanoma sužinoti, kad kai bus techninė ataskaita parengta, kai tyrimai bus baigti, gal juos būtų galima pristatyti būtų užsienio reikalų komitete? Voorzitter, dank u wel. Ačiū pirmininkė. Ačiū už informaciją apie šią baisę nelaimę, kuri paveikė mus visus. Transporto komitete buvo surinktas neseniai komitet, e, posėdis skirtas šiam klausimui, šiai aviakatastrofai. Taigi ačiū Jums už e, paskutinę informaciją šiandien. Keletas e, dalykų, po, porą klausimų. Vienas klausimas tai yra dėl įrodymų. Katastrofa įvyko Liepos 17 dieną. Lėktuvo nuolaižos buvo išvežtos iš e, įvykio vietos, kaip sakė ponas Dehoiras. Ką mes žinome apie tas, tas e, lūženas, tas nuolaužas, ką jos gali papasakoti mums apie nelaimės priežastį, nes ta nelaimė įvyko taip seniai, daugelis iš tų nuolaužų jau turbūt išvežta iš įvykio vietos. Antras klausimas yra dėl tyrimo apie skrydžius vykusius virš rytų Ukrainos, ypač dėl inform, dalinimuose informacija tarp saugumo tarnybų ir komercinių oro linijų. Mes e, žinome, kad kai kurios bendrovės neskraidė virš rytų Ukrainos, o kai kurios ir toliau skraidė tenais. Ar keitimasis informacija yra jūsų dabartinio darbo dalis? Ačiū pirmininkė. Thank you, Chair Ambassador. Ačiū ambasadoriau Dehoeri. Taip pat jums dėkoju. Teisingumo vardan ir tų vardų, kurie e, prarado šeimos narius, e, labai svarbu teisingumas ir atskaitomybė. Ir tikiuosi, kad ateityje, kad komitetas galės išklausyti nepriklausomus e, ekspertų kaip sakė e, ambasadorius. Keletą klausimų. Kodėl Niderlandai, Belgija, Junktinė karalystė ir Ukraina pasirašė informacijos neatskleidimo sustarimą dėl e, bendro baudžiamojo tyrimo rezultatų. Ar yra kažkoks veto e, numatytas sustarime šalims? Ar, ar yra priežasčių, dėl ko Malazija nebuvo įtraukta į šį sustarimą dėl šios, dėl bendros tyrimų komandos. Ką Olandijos vyriausybė daro, užtikrinant, kad visos oro linijos Europoje būtų vienodai informuotos apie pavojus skrendant virš tam tikrų rajonų. Iki šiol yra paslaptis, kol Malazijos oro linijos nebuvo informuotos, o kitos buvo informuotos dėl to, kokie pavojai yra skraidyti virš tam tikrų e, vietovių ir svarbu išvengti to siaubo scenarijos pasikartojimo juk. Tolesnis klausimas, ar Olandijos vyriausybė sutinka, kad keista, kad parlamentai, pavyzdžiui, Bundestagas gali, o e, Olandijos parlamentarai negali e, matyti e, palidovų nufotografuotų vaizdų, nes jie juk yra svarbus, nusprendžiant, kas yra atsitikę, kaip visą tai vyko, kas techniškai ir baudžiamąją prasme yra atsakingas už tą įvykį. Ačiū. Lo primero dar la felicitación al señor de Hoyer por su exposición. Na, pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną de Hoyerį už aišku trumpą paaiškinimą, kuris rodo, kad e, e, vykdomas darbas profesionaliai, įmantis visų uh, saugumo priemonių. Dar kas mane nustebino, tai yra tas atsargumas dėl to, kad dar tebėra neaišku, kas kaltas viso to įvykio, kas yra aišku, tai yra tai, kad uh, orolaineris buvo numuštas. Tai rodo, kad tas atsargumas, kurio mums kartais trūksta komitete, šiame parlamente, kuomet mes e, per greitai imame kaltinti, rodydami pirštų, taigi ir toliau turime klausytis atidžiai ir turime laukti e, tyrimo pabaigos. Turiu du klausimus. Kada jūs nuomonę gausime atsakymus, kiek užtrunka paprastai tokie tyrimai? Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and to... Ačiū pirmininkė. Ačiū visiems uždavusiems klausimams ir kiek galėsiu atsakysiu. Pirmasis klausimas buvo, ką Europos parlamentas gali padaryti ir kaip gali padėti vykdant šios tyrimus ir kas, ką dar liko padaryti, kalbant apie aukų repatriaciją ir ką Europos parlamentas galėtų padaryti šioje srityje. Du dalykus, manau. Pirmiausia, baudžiamojo tyrimo metu bus pateiktas teisinės pagalbos prašymas trečiosiams šalims. Tai yra įprastas dalykas tokių prašymų siuntimas tarp prokuratūrų ir tarp valstybių. Ir tarp um, valstybių. Tačiau iš tikrųjų būtų vertinga, jeigu Europos parlamentas stebėtų šį procesą ir aiškiai pasakytų, kad um, tikisi, kad teisinės pagalbos paprašiusios šalis laikyti savo įsipareigojimų. Ir antra, kaip sakiau, kartais gali tekti grįžti į katastrofos vietą ir atlikti papildomus tyrimus. Ta padaryti vis dar labai sunku dėl saugumo padėties, kur yra tikrai sudėtinga. Paliaubos yra nuolat nutraukiamas, pažydžiamas, taigi būtų iš tikrųjų vertinga, jeigu parlamentas toliau reikalautų visų šalių laikytis Minsko susitarimo, pagal kurį buvo susitarta dėl paliaubų. Dar buvo klausimas, ar šiame komitete bus pristatyti baudžiamojo tyrimo rezultatai. Manau, kad mūsų vyriausybė džiaugsis galėdama jums šiam parlamentui pateikti uh, visą informaciją, kurią pateiks ir nacionaliniam mūsų parlamentui. Ta informacija, kuri atvira. Taigi aš tikrai perduosiu šį prašymą savo sostiniai. Dėl nuolaužų. Užduotas klausimas, ar nebuvo e, pavokti įrodymai, ar kažkaip su jais manipuliuojama. E, Kaip įsivaizduojate, aš tikrai nežinau visų saugumo tarybos darbo detalių. Galbūt reikės kažkada Niderlanduose vykdant tyrimą ir atliekant rekonstrukciją, naudojantis tomis nuolaužomis, kurios buvo surinktos, galbūt teks grįžti į nelaimės vietą. Ir saugumo taryba turės išnagrinėti tas nuolaužas, kurias surinko. Renkamos nuolaužos buvo protingai, taip galiu pasakyti, remiantis ankstesniais vizitais katastrofos vietoje ir remiantis savo profesinę kompetenciją ir profesinėmis žiniomis dėl to, kokį tyrimą atlieka. Ir buvo nustatyta iš anksto, kurias nuolaužas saugumo taryba nori e, surinkti. Ir saugumo taryba nurodė galiausiai, kad surinko visas nuolaužas, kurias norėjo surinkti. Taigi galime konstatuoti štai tokius saugumo tarybos žingsnius. Dėl klausimo apie dalymosi informaciją apie skrydžių saugumą rytų Ukrainoje ir jos oro erdvėje vykstant konfliktui, apie pranešimus oro linijoms. Du dalykus čia norėčiau pasakyti. Pirmiausia, aišku, nors įvykusi katastrofa yra tikrai baisi, bet mes visi stengiamės pasimokyti ir pirmosiomis lapkričio savaitėmis ICAO organizacijoje vyko konferencija skirta šiam klausimui. Buvo užduotas klausimas šiandien, kodėl Malazijos avialinijos nebuvo informuotas apie galimus pavojus. Na, galbūt situacija būtų tokia, dabar, kad kai yra nustatoma kažkokia rizika, yra pateikiama informacija apie tai ir oro linijos gali priimti sprendimus remdamosi šią informaciją. Kalbant apie dalymas žvalgybos informaciją su oro linijomis, na, turiu atsiprašyti, bet negaliu atsakyti į klausimą, ar galima ar negalima teikti žvalgybos informaciją bendrovėms, tarp jų ir oro linijoms. Ir dar buvo užduotas klausimas, kodėl Bundestagui yra pateikti palidoviniai vaizdai ir kita žvalgybos informacija. Mūsų vyriausybė žino puikiai, apie kokias žiniasklaidos priemonės ir jų pateiktą informaciją kalbama. Galiu pasakyti, kad baudžiamojo tyrimo metu prokuratūra stengsis gauti visą įmanomą informaciją, taip pat ir žvalgybos informaciją, taip pat ir palidovų informaciją, apie kurią rašoma žiniasklaidos priemonėse ir mes esame tikri, kad turėsime visą reikalingą medžiagą, kuri būtina baudžiamajam tyrimui atlikti. Kiek truks tyrimas? Jau sakiau, kad saugumo tarybos tyrimas gali trukti iki 2015 vidurio. Vienerių metų tyrimas tokio sudėtingo, tokios sudėtingos katastrofos atveju tai tikrai nedaug. Taigi tikiuosi, kad e, nekaltinsite manęs, jeigu tyrimas užtruks ilgiau ir nebus baigtas kitą vasarą. Bet e, toks yra planas šiuo metu. Baudžiamasis tyrimas yra labai sudėtingas ir užtruks. Aš sąmoningai tai pasakiau. Suprantu, kad norite žinoti konkrečiai terminus. Jeigu bandyčiau nustatyti kažkokią datą, tai sakyčiau, kad baudžiamasis tyrimas užtruks gerokai ir vyks ir 2016-aisiais. Dviejų metų laikotarpis tikrai nebus per ilgas tokio sudėtingo tyrimo atveju. Tikiuosi, pirmininkė, kad atsakiau į visus klausimus. Ačiū. Ačiū. Daugiau klausimų nematau. Pane Šakiai? Taip suprantu, kad galima užduoti dar klausimus. Aš turiu klausimą, ar jūs ketinate paskelbti dar papildomų įrodymų, kurie atskleistų, kas kaltas. Žinote, kad yra daug samokslo teorijų apie tai, kad Ukraina gali būti atsakinga ir ta, tokios kalbos yra tikrai pavojingos. Tai galbūt jūs turite informacijos, kuri paneigtų tokius teiginius ir jeigu taip, tai ar tokią informaciją atskleistumėte. Ačiū pirmininkė, ambasadoriau. Pirmiausia, norėčiau išreikšti užuojautą visiems visų katastrofos aukų šeimoms. Aš atstovauju Lenkijos rinkėjams. Ir mes visada lyginame šios katastrofos aplinkybės su Smolensko nelaimė. Ir norėčiau pagirti Niderlandų vyriausybę. Pirmiausia dėl to, kad buvo pasirašyta susitarimo su Ukraina labai ankstyvoje stadijoje dėl kūnų identifikavimo Tai buvo labai svarbus žingsnis. Tai leido išvengti šeimoms didžiulių kančių. Lenkijoje mes vis dar jaučiame tos nelaimės padarinius ir padarinius to, kad palaikų identifikavimas buvo paliktas Rusijai. Na ir dar norėčiau pagirti Jūs už tai, kad į techninį tyrimą įsitraukė tarptautinės pajėgos. Labai svarbu, kad nepriklausomos institucijos atliktų techninį vertinimą. Be abejo, reikės laiko, kol bus padarytos galutinės išvados, tačiau manau, kad na, ir turėdami tokią baisę patirtį Lenkijoje, galime pasakyti, kad jūs bent jau tikrai užtikrinate tinkamą tyrimo eigą. Tai yra labai svarbu. Ačiū pirmininkė. Ambasadorius atsakėte į daugelį klausimų, bet Nekalbėjote apie susitarimą tarp Australijos, Belgijos, Niderlandų ir Junktinės karalystės. Susitarimą dėl informacijos neatskleidimą. Ir ar šalis turi veto teisę ir kodėl Malazija nebuvo įtraukta į šį susitarimą. Ačiū. Ačiū pirmininkė Brokai, ambasadoriau užuojautą delegacijos ryšiams su Ukraina vardu. Norėčiau išgirsti, kaip Jūs vertinate bendradarbiavimą su Ukrainos valdžios institucijomis, turint omenyje, kad e, nuolaužos buvo toje Ukrainos dalyje, kuri nėra prieinama Kievui. Ir dar, kalbant apie galutinio vertinimo terminą, ir konkrečias datas, kada bus aišku, kas įvyko. Jūs dabar vengiate vertinti aplinkybės, kada jos bus atskleistos. Ačiū. Dėl samokslo teorijų ir dėl to, kaip būtų galima atmesti nepagrystus gandus, Paprastai galiu atsakyti, pakartodamas, kad mes turime laukti galutinių tyrimo rezultatų. Ir saugumo tarybos tyrimo ir bendros tyrimų grupės tyrimų rezultatų, kurie parodys, kas atsakingas. Taigi aš tikrai susilaikysiu dabar nuo komentarų dėl to, kas atsakingas ar neatsakingas. Tyrimai iš tikrųjų turi būti vykdomi be jokio spaudimo ir be jokios įtakos. Ir antra, norėčiau Jums padėkoti už palankius žodžius, reaguojant į mūsų veiksmus ir tarptautinių tyrimų organizavimą. Mes, e, aišku, žinome, kad Čikagos konvencija aiškiai nurodo, kam tenka pirminė atsakomybė tokiuose situacijose. Tačiau turint omenyje, kad e, ši konkreti katastrofa ypatingai sudėtinga ir turi tarptautinį aspektą, tai mums visiems yra naudinga tai, kad susitarė keletas šalių dėl to, kaip turi vykti tyrimai. Ir todėl dar kartą norėčiau padėkoti Ukrainos valdžios institucijoms už jų bendradarbiavimą su mumis ir ačiū kitiems tarptautiniams partneriams. Atsiprašau, poniai Hakė, už tai, kad neatsakiau jos anksčiau užduotus klausimus. Nėra veto Bet daugiau apie susitarimą negalėčiau pasakyti. Kodėl Malazija neįtraukta į bendrą tyrimų grupę? Paprastai tariant, mes palaikome gerus gaudžius ryšius su Malazija. Malazija nurodė, kad pageidauja dalyvauti tyrime ir Malazija bendradarbiauja ir dalyvauja tyrime, bet ar ji turėtų būti um, pilna bendros tyrimų grupės narė, tai yra visų susijusių šalių diskusijų objektas. Dar buvo pasakyta, kad aš vengiau atsakyti į klausimą apie tyrimo pabaigos datą ir kada bus viešai paskelbti tyrimo rezultatai. Taip, iš tikrųjų, aš vengiu ir toliau vengsiu pateikti šį atsakymą, nes aš negaliu numatyti, kada saugumo taryba ir bendra tyrimų grupė pateiks savo galutinę ataskaitą. Mes tikrai nedarome jokio spaudimo. Šie žmonės, profesionalai labai puikiai supranta, kad tarptautinė bendruomenė ir žuvusių šeimos, uh, nori, kad rezultatai būtų paskelbti kaip įmanoma anksčiau. Tačiau tyrimas turi būti atliktas išsamei ir labai nuosekliai. Turi būti pateikti labai aiškus rezultatai ir dėl jų turi būti bendrai sutariama. Kągi, ačiū ambasadoriu už tai, kad jūs pateikėte mums informaciją apie tyrimą Iš tikrųjų, tokie incidentai visiškai neprimtini ir mes kiek galėdami remsime jūsų pastangas. Ir Europos parlamentas tikrai padės, jeigu Niderlandų vyriausybė tokios pagalbos reikėtų. Tikėkime, kad tokių nelaimių daugiau nebus. Baigėme šios dienos posėdį. Manau, dabar mūsų laukia vaišės. Susitiksime vėliausiai rytoj iš ryto. Devinta. Dank u wel. Wieder jemand danken. Na.